Colleghi, colleghi, grazie per l'attenzione. Do il benvenuto all'alto rappresentante. Mėly kolegos, norėčiau pasveikinti vyriausiąją galiotinę Varoninę Aštan. Ji labai laiku atvyko į mūsų posėdį, kadangi ES tai yra sudėtingas laikotarpis, atsižvelgiant į tai, kas vyksta vidurio rytuose ir Šiaurės Afrikoje. Tad mes labai džiaugiamės, kad jūs galėjote ateiti pas mus ir kad jūs derinate bendrą 27 valstybių narių poziciją. Uh, tai yra daroma efektyviai, nuosekliai ir laikantis tų vertybių, kurias, kuriamis yra pagrįsta ES. Praninė Ešten dalyvavo Paryžiaus susitikime, kurį organizavo prezidentas Sarkozy. Vakar jis surengė bendrų reikalų tarybos posėdį. Be abejo, jos darbo tvarkė yra labai įtempta, labai daug svarbių klausimų ir šiandien ji atėjo į mūsų posėdį, kad aptartų pačius aktualiausius klausimus. Mes norime labai pasidžiaugti tuo dialogu, kurį jį palaiko su mūsų komitetu ir komisaras Fiulė. Taip pat tai klausimų yra labai daug, tai yra situacija viduržėmio jūros regione, tai kas vyksta Bosnijoje Hercegovinoje dialogas tarp serbų ir kosoviečių, Sahel um, strategija, taip pat ir, aišku, gaivalinė bei brandolinė katastrofa Japonijoje bei kiti klausimai. Tad e, iš karto Jums žodį ir suteiksiu ir dar kartą noriu padėkoti, kad atėjote į mūsų posėdį šiandien. Uh, um, Pone pirmininkė, ačiū už įžangą. Norėčiau šiek tiek laiko skirti tam, kad pagalvotume apie tai, kas įvyko nuo to laiko, kai mes sustikome paskutinį kartą spalio mėnesį. Tikriausiai visi sutiksite, kad pokyčių tempas buvo didžiulis. Aš ES vardu nuo to laiko dalyvau 28 misijose, o dabar mes visi dėmesį esame sutelkę į Libiją nes e, vyksta pokyčiai mūsų pietų kaiminystėje. Aš visada sakiau, kad kaiminystė yra ES išbandymas, kaip mes reaguosime į įvykius šalimais lemia šios sąjungos efektyvumą ir aišku, naujosios tarnybos efektyvumą. Turiu pridėti, kad Pastarosiamis dienomis mes daugiausia, aišku, galvojame apie japonų žmonės. Aš susitikau su Japonijos užsienio reikalų ministru šią savaitę Paryžiuje. E, jis postą užima tik šešias dienas ir kokios tai buvo dienos. Aš perdavau jam geriausius ES žmonių ir šio parlamento linkėjimus siekiant susidoroti su žemės drebėjimo ir tsunamio pasiekmėmis. Tačiau žvelgdama į tai, kuo užsiminėme nuo spalio mėnesių, tai pamenu, kad per kalėdas e, daug e, nerimavome dėl dramblio kaulo kantro, kranto, e, kuriame yra neramumai ir situacija nėra išspręsta, kad suteiktų prezidentui Tarai šalies kontrolę. Taip pat galvojame apie Baltarusiją ir apie rinkimų patikimumą ir apie tą spaudimą, kurį mes darėme tai šaliai, <clears throat> sudėtingus sutikimus su užsienio reikalų ministru Martinovu ir apie tolesnį mūsų darbą siekiant uh, užmėgsti ryšius su Baltarusijos žmonėmis. Nuo to laiko mes taip pat dirbame ir vidurio rytų taikus, taikos proceso e, rėmose. Aš dalyvau kvarteto posėdžiuose Münchene, Ir čia ir patį pirmą kartą Algė Šmito, mūsų direktoriaus pasiuntiniai susitiko su abiejų pusių darybininkais. Aš du kartus pirmininkavau brandoliniams daryboms su Iranu. Kiekvienu atveju po dvi dienas aptarinėjome, kaip pasiekti pažangos pagal mūsų pasiūlymus, siekiant įtikinį Iraną atsisakyti brandalinių ginklų gamybos ir pripažinti, kad e, e, jie gali e, kurti taikę brandolinę energiją ir stengiamės juos traukti į tokį procesą. Turiu pasakyti, kad nors mūsų pasiūlymai galioja ir mes vis siunčiame dar signalus Iranui, mes vis dar laukiame jų atsakymo. Taip pat daug dirbame ties ES ir NATO santykiais. Tai yra svarbus elementas, ypač šiais laikais. Vakar kalbėjausi su Rasmusenu ir susitingu su juo reguliariai. Na ir žinoma, dar viena problema, kuri yra labai svarbi ir su kuria susidūriau visai neseniai, tai yra Moldovos ir Padnestrio regionas, kur kalbame su Maskva, su ministru Lavrovru, Lavrovu apie tai, ką padaryti, kad darybos pradėtų į priekį. Kaip žinau, daugelis parlamentarų atidžiai seka Serbijos Kosovo darybų pradžią. Pirmasis susitikimas jau įvyko, antrasis įvyks šią savaitę. Aš taip pat žinau, kad galvojant apie šias sudėtingas problemas, mes vis dar kūrėme taip pat ir naują tarnybą. Ir manau, kad galime įrodyti, kad viso to, ką mes darome, esmė yra mintis, kad galime išspręsti konfliktus, kurti taiką ir demokratiją, e, paremti žmonių troškimą būti gerbiamiems ir naudotis laisvėmis. Dėl to Serbijos ir Kosovo dialogas yra toks svarbus. Dėl to ir Bosnė Hercegovina turi pajudėti į priekį iš aklavėtės. Ir todėl vakar užsienio reikalų taryboje buvo aptariamas mano pasiūlyto požiūrio ES svarbumas. Alba, Albanija Miroslavas Laičiakas, mano pasintinys, stengiasi padėti dialogui tarp ministro pirmininko ir opozicijos. Ir kaip sakė pirmininkas, plačiau mastant apie, apie Sahilį, parama Maliui, Mauritanijai ir apskritai Magrebui, kad e, sukurti, e, sukurtume požiūrį, kuris diferencijuotų kiekvieną šalį, tačiau sukurtų bendrą strateginį požiūrį regionui, siekiant spręsti saugumo, ekonomikos problemas, e, kovas su prekyba žmonėmis, narkotikais, tai, kas rūpi kasdieniam gyvenime. Na ir su Afrikos e, kyšuliu taip pat kalbame, kalbant apie ne tik piratavimą, bet apie tai, kaip padėti Somalijoje ekonomiškai, kaip e, kurti ryšius su vadovais tose šalise, siekiant išsiaiškinti, ką Europą gali padėti, padėti kad, padėti, padėti, kad padėti šiam regionui. Aš jau esu sakius, kas mūsų darbas yra kurti gilę demokratiją, padėti perinamąją laikotarpio šalims, padėti joms plėtoti prietinę visuomenę, politiką, ekonomiką, kad jos turėtų ilgalaikės demokratinės institucijas ir ekonominės perspektyvės. Mums reikia tarnybos, kuri galėtų taip, taip to pasiekti. Kurti pasitikėjimą, kurti institucijas, gili demokratija yra statoma plyta po plytos. Nebūtinai tas darbas yra a, prašmatnus, blizgantis, bet jis yra esminis. Ir tuo pat metu mes turime greitai veikti, pasinaudomi lankstumu ir kūrybiškumu, kai to prireikia, kaip ir dabar. Tai galima palyginti su dėliu tankeriu, kuris apima tarnybą, ES institucijas, bet reikia ir greitaigio katerio, kuris galėtų greitai manevruoti sudėtingomis sąlygomis ir e, teikti paramą. Tai turi dėlios reikšmės tam, kokia išros veiksmų tarnyba bus ateityje, turint galvoje, kad mes vis dar kūrėmės ir tik tai pradedame dirbti. Taip pat turime galvoti ir apie politinius dalykus ir geriau veikti realią laiku. Viskas, ką mes darome, turime daryti su savo partneriais. Todėl turime daug investuoti laiko ir energijos, kurdami ir užmėgsdami ryšius, kurie yra labai svarbus. Su Junktinių tautų generaliniu sekretoriumi, su, kuriuo, su kuriuo esu susitikusi daug kartų ir reguliariai bendrauju, kaip ir kalbėsiu šiandien, taip pat su Junktinėmis valstybėmis, Hillary Clinton ir jos komanda. Su ją susisiekime vos ne kas valandą su Arabų lygos generaliniu sekretoriumi Ama Musa, su kuriuo aš kalbėsiuos ir šiandien, su Afrikos sąjunga, Žan Penu, su generaliniu sekretoriumi Rasmusenu ir NATO, su juo bendravau vakar, su Rusija, su kuria palaikome ilgą, ilgą dialogą, su Kinija, kalbant apie darbą, kurį dirbome užtikrinant išteklius įvairioms šalims šitą perėjimą Tunise, kitose šalise. Taip pat su Turkija, kuri kai kuriais atvejais yra pati strategiškiausia partnerė. Mes palaikome dialogą su užsienio reikalų ministru e, visiškai reguliariai. Taip pat bendraujame su nevyriausybinėmis organizacijomis, Amnesty International, kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kurios užsima vystimu ir parama. Su verslo atstovais, energetikos bendrovėmis, kurios e, e, bendrauja su Japonija, brandolinės energijos srityje, taip pat Libija, nafta ir panašiai. Turime bendrauti su visais ir dirbti labai sudėtingojais klausimais. Jeigu kalbėsime apie artimiausią kaimynystę, pirmiausia nuo Libijos įvyko didžiuliai pokyčiai, kai saugumo taryba patvirtino rezoliuciją 1973. Europos taryba aiškiai pasakė, kad e, pirmiausia reikia gyveninti tris tikslus - teisinis pagrindas, saugumo taryba, parama regionui, reikalinga Arabų lygos parama ir užtikrinti žmonių poreikius. Ši rezoliucija tenkino šis tris poreikius, todėl veiksmų būtina imtis. Dėl ES vaidmens, kurį aptarnėjome užsienio reikalų ministrų taryboje vakar, e, buvo išlikšta vien, vienbalsė nuomonė dėl mūsų humanitarinės pagalbos esmės. Darba, dėl darbo, kurį jau esame atlikę. 7000 Europos piliečių, kurie iš Libijos išvyko, 4400 buvo išvyko panaudojant e, karinės pajėgas. 20 tūkstančių žmonių, egiptiečių, bangladetiečių, išvyko namo padedami ES. Yra dar nemažai žmonių, kurie yra pasienyje ir laukia paramos, kad, kad išvyktų iš Libijos. Savo misijom sakau Tripolį ir Bengaziją, kad jie kalbėtųsi su žmonėmis, ypač Bengaziją, kad būtų galima suprasti, kokia yra situacija ir analizuoti, kas vyksta maisto tiekimo, vandens tiekimo, medikamentų tiekimo prasme. Mes kalbame su medikais be sienų, kitomis organizacijomis, kad užtikrintume paramą. Ir turime renktis Libijai po konflikto. Vėlgi, kalbėsiu apie ES vaidmenį. Tai reiškia leisti padėti šalims kurti savo ateitį žmonėms užtikrinti tokią šalį, kokios jie nori. Dabar apie Egiptą ir Tunisą. Egipte lankiausi du kartus iš e, pasišalinus Mubarakui. Pirmiausia, sveikiname jo atsistatydinimą ir girdėjau tą patį signalą. Pirmininkas Buzekas, kuris lankėsi ten taip pat, e, girdėjo tą patį iš žmonių, kurie sakė, tai yra jų šalis ir jų revoliucija. Skau su jaunais žmonėmis kelis kartus. Jie sakė, kad jie nori išrinkti pirmąjį lyderį per 7000 metų. Jie taip pat sakė, kad sistema turi pripažinti to pokyčio, tų pokyčių reikšmingumą. Pateiksiu pavyzdį. Egipto planavimo ministrė, labai darginga moteris, rengia programą, kaip pastatyti milijoną naujų namų egiptiečiams kurių labai reikia ypač už Kairo ribų. Ji nori šią programą plėtoti taip, kad e, suteiktų profesinį mokymą, švietimą, paramą mažoms įmonėms, kad žmonėms e, būtų suteikta parama ir nauda įvairiausiais būdais ir kad kažkas realiai įvyktų, kad tie namai iš tikrųjų atsirastų. Aš taip pat noriu jai padėti tai padaryti. Noriu, kad Europos investicijų, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas suteiktų didžiulius išteklius. Mes norime dirbti kartu su visomis šalimis, kurios prašo mūsų pagalbos. Turime pateikti koordinuotą požiūrį, kad padėtume Egipto žmonėms. Taip pat žinome, kad Tunise reikia teikti pagalbą. Žonpingas e, Afrikos sąjungos prezidentas, kuris dabar yra Tunise, sako, kad žmonės nusiteikia optimistiškai. Mes galime padaryti daug daugiau, turime parengę didžiulę programą, tačiau turime su jais bendrauti plačiau, kad jie žinotų, kad mes jiems siūlome ne tik pinigus, bet taip pat ir ilgalaikę paramą teikti. Turime tai daryti ryštingai, turime norėti, kad perinamieji laikotarpiai būtų sėkmingi ir savo išteklius suteikti taip, kad iš tikrųjų suslaktume sėkmės. Todėl mes su komisija parengėme komunikatą kartu su pirmininku Baroso apie tai, kaip tai šias idėjas plėtoti ir pateikti jas Europos vadovų tarybai. Iš esmės yra trys dalykai - pinigai ir ištekliai, galimybė teikti paramą per mūsų programas ir per mūsų programų keitimą, kad tie ištekliai būtų panaudoti lankščiai. Be to turime užtikrinti, kad e, surinktume kitus išteklius ar iš finansinių institucijų, investicijų banko EBRD, pasaulio banko, bet ir kitų valstybių narių. Toliau patekimas į rinką, prekybos kliučių naikinimas, kaimų plėtros klausimai, kad sukurtume geriausias galimybės jiems patiems plėtoti ekonomiką. Na ir trečia, mobilumas, judumas, ypač galvojant apie jaunus žmonės, apie galimybės studentams e, užmėgsti ryšius, taip pat ir verslo žmonėms. Tačiau visą tai turime įgyvendinti. Parašyti viską ant popieriaus yra lengva, tačiau reikia visą tai įgyvendinti. Todėl turime užtikrinti, kad vyktų tarptautinis bendradarbiavimas, kuris bus labai svarbus. Dėl to ES vaidmuo yra labai svarbus, koordinuojant veiksmus su visomis pasaulio šalimis, nuo Turkijos iki Australijos, nuo Kinijos iki Rusijos, kad e, visi kartu galėtume padėti tame regione. Taigi, ponia pirmininkė, Turime užtikrinti, kad sukursime tinkamą mašiną, kuri galėtų atlikti visą šį darbą, kad tinkamai panaudotume išteklius gerai ir veiksmingai, kad kurtume ryšius su žmonėmis, užtikrinant, kad jų revoliucija ir liktų jų revoliucija ir jų šalimi, bet mūsų parama būtų jiems teikiama. Turime kurti tarptautinę partnerystę, kad ji būtų kuo stipresnė. Ir aiškiai turime sakyti, kad mūsų darbas yra kurti gilę demokratiją, ekonominį augimą, e, kad jie galėtų jaustis, kad jiems užtikrinamas ilgalaikis saugumas, ilgalaikė partnerystė su mumis. Visi turime padaryti tai, ką galime geriausiai padaryti. Ačiū. Grazie. Ačiū, Baroninė Ešton. Dėkuoju už jūsų įžanginį pasisakymą. Jūs e, minėjote savo straipsnį New York Times laikraštyje strategiją, kuri paremta judumu stebėsime kitais aspektais. Norėčiau pratesti jūsų mintis, pavyzdžiui, apie finansinę pagalbą valstybėms apie kurias kalbame, sumos turėtų būti milijardinės tiek būtiniausiai pagalbai, tiek infrastruktūros atstatymui, tiek profesiniam rengimui, kitoms sritims. Šiuo metu yra sudėtinga, vykstant kriziai, rasti šias lėšas, tačiau galbūt dar sudėtingiau būtų sugebėti padėti teisingai tiems, kuriems reikia pagalbos, nes kalbame apie didžiulės pinigų sumas. Noriu paklausti, ar turime patikimų, veiksmingų, aktyvių partnerių, kad galėtume įgyvendinti savo pageidavimus, kad e, galėtume sukurti tą demokratijos infrastruktūrą, demokratijos šaknis, žodis kolegai Salafranka. Ačiū pirmininkė, ponė Ešton, savo frakcijos vardu norėčiau padėkoti už tai, kad e, taip greitai po užsienio reikalų ministrų tarybos posėdžio, kuris vyko vakar, atvykote pas mus manau, būtų neteisinga jūs sutikti kritikos žodžiais. E, artimųjų rytų krizė, <clears throat> krizė laiko naują egzaminą, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, sutarčiai, jūs pakankamai gerai bendradarbiavote su ponu Dimo e, ir parengėte pakankamai e, ambicingą plataus masto komunikatą, kuriame nurodomi trumpalaikiai, ilgalaikiai kaiminystės politikos tikslai. Taip pat Junktinių tautų rezoliucija 1973 minėjote, e, pateikėte atsakymus į rūpimiausius Europos parlamento klausimus e, susijusius su neskraidimo zona virš Libijos, taip pat turite galimybės nuolat bendrauti ir tą darote su Arabų lygos atstovais. Ir reikia pabrėžti, kad iniciatyvos šiuo metu ėmėsi ne Junktinės valstijos, bet dvi ES valstybės narės. <clears throat> E, Prancūzija ir Libanas pateikė pasiūlymą Junktinių tautų saugumo taryboje patvirtinti minėtą rezoliuciją. Taigi reikia pabrėžti, kad pirmiausiai mes kaip ES valstybės narės nesugebėjome e, laikytis vienodos pozicijos balsuojant saugumo taryboje. Ta polemika išryškėja taip pat ir diskusijose, kurios vyksta NATO kontekste. Kokiu veiksmu galėtume imtis siekiant pakeisti padėtį vakar buvo pareikšta, kad Arabų lyga yra pasirengusi taip pat pritarti priemonėms e, siekiant užtikrinti rezoliucijos 1973 laikymasi, tačiau tų priemonių turi imtis valstybės narys, kokių galime imtis priemonių, kad e, būtų greičiau įgyvendinami priimti sprendimai. Padėtis Egipte buvo minėta jūsų kalboje, vyko konstitucijos keitimo referendumas, jūs e, pareiškite savo poziciją dėl padėties Egipte, noriu paklausti, koks yra jūsų politinis vertinimas, 77 procentai e, referendumo dalyvių vadovavosi e, musulmonų brolyjos rekomendacijomis, kaip balsuoti ir neįsiklausė į Amri Musa ir Albaradėjaus raginimus ar rekomendaciją. Kaip tai vertinate? Prancūzija pakankamai kritiškai vertino jūsų veiklą kol kas, o frakcijos vardu aš tačiau norėčiau pareikšti <clears throat> Prancūzijos atžvilgių visišką palaikymą dėl uh, veiksmų Libijoje. Paryžiuje neseniai vyko susitikimas, taigi kila klausimas, kokiu veiksmu bus įmamasi siekiant įgyvendinti šio susitikimo išvadas, nes Prancūzija turi labai senas laisvės gynimo tradicijas. Pirmininkas, ačiū, mėly kolegos. <clears throat> Noriu priminti, nors ir labai Dėl to apgailestauju, kad e, iki 17 valandos turėsime baigti šį sustikimą, taigi prašau koordinatorių kalbėti ne ilgiau nei 3 minutės ir daugiau kolegų negalime įtraukti kalbėtojų sąrašą, nes ir taip jau veikiausiai viršysime numatytą sustikimo laiką. Kolega Vigenin. Well, well. Kalbėsiu kiekvieną minutę. Taigi, mm, Taip kompensuosiu panas Salafrankos virštą laiką. Pane Aštan, labai džiaugiamės, kad pasarosiamis savaitėmis jūs palaikote glaudų dialogą su parlamento užsienio reikalų komitetu. E, mums tai yra labai svarbu. Mes norime padėti jums e, iš, išdėstant savo poziciją, kad jūs galėtumėt geriau parengti savo strategiją. Taigi turėčiau keletą klausimų dėl aktualiausių klausimų. Visų pirma, dėl situacijos Libijoje. Pastarosiomis savaitėmis jūs kalbėjote apie, apie tų a, perspektyvas, tai yra demokratijos iniciatyvos perspektyvas, taip pat jūs nieko negalėt, nekalbėjote konkrečiau apie Kadafi politiką. Dabar sakote, kad ES yra pasirengusi įgyventi rezoliuciją 1973 pagal savo kompetencijas ir mandatą. Taigi, ar jūs galėtumėt. Uh, paminėti, kokias SGP um, priemonės ir, ir kokius išteklius jūs panaudosite. Čia antras dalykas, norint išvengti praeities klaidų, noriu paklausti, ar yra kokių diskusijų dėl tolesnių žingsnių po karinės operacijos, kas būtų daroma toliau, kokia būtų mm, pastraukimo strategija, kokia būtų, tarkim, po Kadafio nuėmimo, sakykime. Arabų lygos generalinis sekretorius mūsų kalbėjo apie tris principus, kai aš norėčiau paklausti, ar jūs pasisakote už juos, tai yra, kad nebūtų invazijos, kad nebūtų pajėgų paslo, uh, dislokavimo, kad nebūtų. Uh, kad būtų civilio apsauga. Tai- taigi, kokia būtų mūsų strategija Ar jūs taip pat būtumėt pasirengusi prašyti finansinės pagalbos arba bent jau ar kalbėtumėt su Egipto valdžia, kad tokia um, pagalba būtų kad tokios pagalbos būtų paprašta, kadangi iš tikrųjų uh, Libijos situacija gali destabilizuoti ir Egipto situaciją. Yra apie milijonas Egipto piliečių, kurie dabar negalės savo pervedimų persiusti į tą šalį ir aišku, tai turės didžiulių padarinių tai valstybei. Ar ES turės galimybių padėti Egiptui šio klausimu ir ar vyksta kokios nors dėrybos su Egiptu? Bene, grazie eh, collega Vigenin. Un esempio da imitare, collega Vigenin. Eh, la parola. Ačiū, puikus pana Vigenino pavyzdys, reikėtų juo ir kitiems sekti, pane Neits. Uh, Madam High Representative. Gerbiama vyriausiai galiotinė, gerbiami kolegos, pradžioje jūs pasakėte, kad nuo spalio mėnesio jūs nebuvote parlamente apsilankiusi. Tai atrodo, kad netiek ir daug to laiko praėjo iš tikrųjų. Man atrodo, kad jums tikrai buvo puikiai atstovaujama ir per tą laiką. Tai nereiškia, kad nenorėtumėm su jumis sutikinėti kaip galima dažniau, be abejo, bet norėčiau padėkoti jums už tai, kad jūs plačiai pristatėte situaciją, bet iš tikrųjų. Uh, įspūdis susidaro labai pritrenkiantis, nes matome, kas vyksta pasaulyje ir kaip vienas žmogus gali susidurti su tiek daug problemų vienu metu. Taigi dabar konkrečiau kalbant, gerbiama vyriausiai įgaliotinė, kai jūs kalbėjote apie Libiją, jūs iš esmės akcentavote tai, kad reikia suteikti humanitarnę pagalbą humanitarnę paramą. Tačiau, kaip ir kiti kolegos sakė, jūs nieko nepasakėte apie politinius tikslus ar kelius, kuriais jų būtų siekiama. Be abejo, čia kalbėtumėm apie Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijoje nusakytus tikslus, bet taip pat ir apie mm, kitus galutinius politinius tikslus jūs nieko nepasakėte. Jūs taip pat paminėjote, kad Turkija, aš cituočiau jūs, yra viena iš svarbiausių strateginių partnerių ES bendrai ir aš tikrai galiu jums tik pritarti. Tačiau šiame kontekste gan keista, kad Turkijos nebuvo, pavyzdžiui, Paryžiaus susitikime. Aš be abejo neprašysiu jūsų pakomentuoti konkrečios situacijos, bet galbūt jūs galėtumėt pasakyti, kaip jūs asmeniškai mm, per ES bendrą veiklą bandote įtraukti Turkiją iš, iš šios procesus ir, ir kas ketinama padaryti šioje srityje. Na ir pabaigai dėl Izraelio Palestinos konfliktų nenešiu paprašyti tarti keletą žodžių, nes čia irgi laikrodis tiksi. Daug kas sako, kad uh, rugsėjais galbūt Junktinių tautų generalinės asamblėjos kitame posėdėje mm, būtų labai svarbu, būtent tai laikotarpis, mm, būtų apie tai galbūt kalbama daug, gal jūs galėtumėt plačiau apie tai pakomentuoti. Ačiū, Brantner. Um, Ačiū. Noriu pasveikinti Jūs mūsų komitete dėl Libijos, tai turėčiau jūs užjausti dėl to, kad turite dėrėti su dabartinė Vokietijos vyriausybė. Ir dėl jos pozicijos Libijos atžvilgių noriu pasakyti, kad ne visi Vokietijoje laikės, laikosi tokios pozicijos, kokios laikosi vyriausybė. Ir apgailestauju, kad e, apgailestauju dėl Vokietijos atitinkamo elgesio. Tačiau jums, manau, tikrai nuo to nelengviau, kad Vokietija Prancūzija ir Rinktinė karalystė nesusitarė, taigi už tai atsiprašau. E, manau, kad jeigu gaila, kad e, NATO turi užtikrinti ginklų embargo, ne Europos Sąjunga, nes Europos Sąjunga e, būtų galėjusi labiau išryškinti savo poziciją šiuo atžvilgiu. Aš šiek tiek pasigendu jūsų komentarų dėl ir prognozių dėl valstybių, kuriuose kyla neramumai, tačiau jie dar nėra tokio plataus masto. Pavyzdžiui, Sirija. Galbūt reikėtų peržiūrėti mūsų santykius su <clears throat> Sirija, turint omenyje dabartinius įvykius, Jemenas, taip pat mes galbūt turėtume suspenduoti 15 milijonų eurų numatytą pagalbą. Maroko padėtis, e, vakarų Sahara ir žuvininkystės susitarimai, ar jie bus peržiūrėti. E, aš iš jūsų pageidaučiau e, nebėgti įvykiams iš paskos, tačiau imtis iniciatyvos ir galbūt jau dabar peržiūrėti kai kurios santykius su kai kuriamis valstybėmis. Manau, kad e, taip pat minėjote Europos investicijų banko projektus būsimus infrastruktūrą, tačiau iki šiol E, galbūt e, pasirinktas modelis e, pagalbos teikimų nebuvo pats veiksmingiausias, taigi reikėtų daugiau dėmesio skirti tiems aspektams susijusiams su mūsų ketinamo e eksportuoti demokratijos modeliu. Pat noriu paklausti, kokiu ketinatės imti žingsnių, kad būtų užtikrintas ginklų embargas ir kad Kadafio režimui nebūtų E, tiekiami žingsniai ir kad būtų geriau kontroliuojama, kaip keliauja pinigai gaunami už Libijos naftą, kokiamis kryptimis kolega Tana. Ačiū, ponė pirmininkė, iš tikrųjų politikoje savaitė trunka labai ilgai ir ES išės veiksmų tarnybai. Tai nebuvo pačios šlovingiausios dienos, turint omenyje Vokietijos balsavimą e, saugumo taryboje, Turkijos poziciją <clears throat> ir tai, kaip NATO elgesi e, dėl neskraidimo zonos. Aš manau, kad turėtume tačiau padėkoti Jums už pastangas šio krizės laikotarpiu ir Jūs ketina, siekiate stabilizuoti e, pietų viduržėmio jūros regiono e, ekonomiką, e, teikiate paramą žmogaus teisėms, mūsų frakcija šiems žingsniams pritarė, nepaisant to noriu pabrėžti, kad nepaisant to, kad rezoliucijoje to ir nenumatoma, mes turime siekti, kad režimas šioje šalyje pasikeistų, nes Kadafi išlikus valdžios nedaug galimybė yra įsitvirtinti demokratiją dėl Tuniso. Konstatavau, kad valdžia išrinkta atsisakė registruoti dvi islamistų partijas dėl e, jų programinių nuostatų nukreiptų prieš religinės mažumas ir moteris. Mano nuomonė tai yra teisinga pozicija. E, Tunisas turėtų išlikti pasaulietinę demokratiją, Egipte, nepaisant e, revoliucijos religinės mažumos, koptai, krikščionis ir kiti ir toliau yra persekiojami ir aš jūs raginu iškelti šį klausimą per kitą viešnagę Kairę. Man taip pat kelia susirūpinimą šaudimai protestuotojus Bahreinė, Sirijoje ir Jemenė pastarosiomis dienomis tam, kad ES <clears throat> išvengtų kaltinimo dėl tai, dvigubų standartų e, taikymo. E, ar reikia laikytis vienodos pozicijos visais atvejais. Aš raginčiau jūs ne tik e, sutelkti dėmesį ties pietų e, kaiminėmis, tačiau taip pat nepamiršti ir mūsų strateginės partneriais Ukrainos apsilankyti Kijeve, nes šiuo metu Ukraina dreifuoja e, priešingą kryptimį nuo Europos Sąjungos. Taip pat noriu atkreiptusi dėmesį Rusijos komentarus dėl neskreipdimo zonos, kurią jis palygino su kryžiaus žygiu. Manau, kad tokie komentarai yra nepriimtini ir e, reiktų atkreipti į tai prezidento Medvedevo dėmesį. Kolega Maeris, guoja frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, ponia Ašton. Žinote, kad mano grupės dauguma pasisako prieš užsienio intervencijas, siekiant, siekiant išspręsti konfliktą Libijoje, mums nerima kelia tie patys dalykai, dėl ko susilaikė dėl rezoliucijos Rusija, Kinija, Indija ir kitos šalis. Žmogaus teisės negali būti primestos kariniu būdu. Pasaulyje yra 32 identiški konfliktai ir niekam neteina į galvą kištis tenai karinėmis priemonėmis. Ypač turint galvoje, ko čia siekiame, kai kas šako, sako, tiesiog siekiame nuversti Gaddafi. Kiti sako, kad šios operacijos, šios operacijos vadovauja viena valstybė narė, netgi NATO negali apsispręsti, ar jie perims vadovavimo operaciją ar ne. Taigi šiuo metu Libija bombarduojama, naudojamos e, raketos, kurios neskiria, kur yra kariniai objektai, kur yra taikus piliečiai. Aš visiškai nuoširdžiai tikiu, kad Bankimūnas, Junktinių tautų generalius sekretorius, pasakys, kad turime sustopi, sustoti ir priversti konflikto šalis sėstis už stalo ir kalbėtis. Ir aš su kolegas Salafranka ir kitais kolegomis lankiausi Egipte ir noriu pasakyti, kad e, jūs tikriausiai nežinote, kokį Europos, Sąjunga, Europos šalis vaidina Afrikoje per praėjusią amžių, tačiau pati Afrika mano, kad bet koks įsikišimas į Afriką iš išorės, nors jie ir pritarė neskraidimo zonai. E, dabar e, sunaikinus e, oro gynybos sistemą ir panašiai, ji turi būti nutraukta. Taigi, ponė Ešton, reikėtų reikalauti baigti antpolius, na, o pareiga įsikišti, kad būtų užtikrintos paliaubos yra tinkamas tikslas ir turime remtis pono bankimūnų. Ir sakoma, kad ponas Lūda dabar turėtų e, siekti paliaubų, nutrauk, paliaubų ugnies nutraukimo. Negalima naudoti dvigubų standartų. Žinoma, aš e, nereiškiu čia susižaimo ponų Gaddafi, bet jūs buvo, ponė Braskonė, Sarkozy draugelis, kitų Europos lyderių draugas. Vieną, per vieną dieną negali pereiti nuo draugystės prie priešiškumo. Paskutinis e, pirmojo rato pasisakantysis ponas Belderis. Ačiū pirmininkė baroninę Ašton. Visai neseniai su parlamento delegacija lankiausi Egipte. Jūs taip pat ten neseniai lankėtės. Žinome, kad šimtai tūkstančių egiptiečių dabar e, tiesiog turi stengtis išgyventi sudėtingomis sąlygomis gyvena ant plikos žemės. Tokia yra problema su gyvenamoju būstu. Aišku, tai tęsis ir ateityje. Kalbėjomės su regiono diplomatais ir jie sako, kad reikia teikti ir pagalbą maistu, kalbama apie humanitarinę ir maisto krizę. Na ir tai, aišku, kliudys kurti demokratiją. Žinoma, kad yra ilgalaikių pokyčių. Ar karinė taryba pasirengusi perduoti valdžią po rinkimų civiliams? Tuo pat metu jie turi išlaikyti tam tikrą ekonominę, ekonominę imperiją. Įdomu, kaip jie prižiūrės socialinio kūrimo, socialinio progreso procesą. Ačiū. Toliau Baronė Neštan. Paprašysiu jos atsakyti. Kolegos, prašau kalbėti trumpiau. Nuo dabar po pusantros minutės, nes kitaip aš negalėsiu visiems suteikti žodžio. Taigi, prašom užduoti vieną, du klausimus, kad visi galėtų pasisakyti. Čia yra sažiningumo klausimas. Uh, half an hour? I know, it's, I know it's a joke. It's a joke. Such a black. Pusvalandis iš tikrųjų supratau, kad tai pokštas. Pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai ir atsakyti kaip galima daugiau klausimų. Visų pirma, jūs manęs pasiteiravote dėl mm, finansinių priemonių, kurias galėtumėm panaudoti. Uh, kaip jas gerai panaudoti, iš kur tas lėšas gauti. Čia reikėtų kalbo, kalbėti apie tos išteklius, kuriuos mes turime komisijoje ir EIVT. Tai yra tos priemonės, kurias mes turime ir galime panaudoti, performuojant tas priemonės, kad lėšas būtų panaudotos lankščiau ir efektyviau, atsižvelginti tai, ką jūs parlamente jau anksčiau minėjote, kad tie pinigai panaudoti būtų gerai. Taip pat reikia pažiūrėti, kuriuose srityse lėšos nepakankamai panaudotos, gal jas būtų galima perkelti kitur. Taip pat gal būtų galima įtraukti ir tas institucijas, kurios gali pasiūlyti finansinę paramą, pavyzdžiui, EIB, bent milijardą eurų galėtų paskirti šiam regionui. Dabar Egiptas turi 484 milijonus. Uh, ES išteklių iš AIB ir aš įsivaizduoju, ką, ką ponė Brantner taip pat pasakė, atsižvelgus, aišku, į AIB mandatą ir taip toliau, vis tik tai galėtų pagalvoti, iš kur papildomų lėšų gauti, ne, netimant jų iš rytų kaiminystės, kur vis dar labai svarbi yra mūsų pagalba. Pavzelėki ir Pasaulio bankas taip pat su mumis, aišku, dirba Taigi mūsų ištekliai valstybių narių, ištekliai ir kitų finansinių institucijų ištekliai. Pansana Franka, ačiū už Jūsų pastabas. Taip mes tengiamės pertvarkyti kaimnystės politikos priemonę, kad ji būtų efektyvesnė, geriau galėtų sureaguoti. Seifert jau daug yra padaręs čia ir iš tikrųjų ir jūsų pastabos yra labai naudingos. Dabar saugumo taryba narės koordinavimas. Na, problema gal ne koordinavimas, problema gal tai yra tai, kad nuomonės yra skirtingos. 27 valstybės narės yra suverenios, labai tiki savo teise apsispręsti, ką jos turi daryti, ypač gynybos srityse. Taigi jos laikosi skirtingų nuomonių saugumo taryboje e, svarbu buvo tai, kad nebuvo balsavusių prieš rezoliuciją. Ir vakar užsienio reikalų taryboje mes taip pat vieningai nusprendėme, kaip ES galėtų geriau padėti. Čia galvojame apie humanitarnę pagalbą ir e, civilinę saugą, kaip čia mes galėtumėm geriau bendradarbiauti. Tai tokia yra mūsų dabartinė situacija. Galbūt ne visiems jį patinka, tačiau jį yra tokia, kokia yra. Mano užduotis yra užtikrinti vieningą poziciją, kad galėtumėm tų veiksmų imtis. Referendumas Egipte, aš taip pat panalizavau konstitucijos pakeitimus, žinau, ir jūs juos analizavote. Taigi, manau, galėčiau pasakyti taip, turime 41-42 procentus rinkėjų aktyvumo, manau, kad tai yra daugiau negu buvo anksčiau, yra didelė dauguma pasisakanti už tos pakeitimus, taigi Egipto žmonėms dabar turime patikėti tą e, referendumo rezultato įgyvendinimą. Aš ir su Albarada ir su Musa kalbėjau, kad jie tikrai labai daug apie tai galvoja, labai stiprios yra jų pozicijos. Aš manau, kad reikia ir toliau stumti tuos procesus į priekį. Aišku, tai yra būtent demokratija, kad yra žmonės, už kurias balsuoja, jie turi priimti sprendimus, politinės partijos, institucijos. Aš manau, kad mm, man, man buvo labai svarbios diskusijos Egipte, kur daugelis iš tų, kas dalyvavo politiniuose procesuose, norėjo, kad būtų daugiau laiko e, skirta tam, kad politiniai procesai subręstų ir galėtų rutuliuotis. Visi žinome, koks svarbus yra laikas čia. Todėl, e, kai su Tantavis susitikau, jis irgi tą pabrėžė, kad tai yra labai svarbu. Ir man tai bus taip pat labai svarbu ateityje. Dabar dėl to, kad turime Europos parlamento narių pozicijas, tikrai iš, išryškinti jas atsižvelgti, akcentuoti, dėl Kadafi taip. Um, Europos Sąjungos vaidmo. Man atrodo, Europos vadovų taryba nustatė tris e, sąlygas, tai yra kontekstas, kuriame turi vykti visi veiksmai. Ir tie veiksmai, kurių imamasi, yra būtent imamasi tuo pagrindu. Uh, būtent, kad tai yra Junktinių tautų saugumo tarybos e, išvados, yra esminė dalis tų sąlygų. Mums yra svarbu užtikrinti, kad mes suteiktumėm paramą civiliams gyventojams. Keletas pavyzdžių. Kadafi paėgo šiandien dėmesį sutelkia maždaug 40 km nuo Bengazi. Uh, Ir dabar štai mes žiūrime, kad ten dar į Bengazį būtų bent jau vandens tiekimas užtikrintas ir taip toliau. Taigi, kolegos, iš tikrųjų sakiau, kad yra vietoje žmonių, kurie tikrina, kokia yra situacija su maisto tiekimu ir e, galvojama apie evakuacijos poreikį ir galimybės. Planavimas vyksta. E, pratesiant mintis iš užsienio reikalų ministro, e, užsienio reikalų ministrų tarybos išvadas, galvojame, dirbame toliau, ketvirtadienį jau bus formuojami planai. NATO šįryt irgi susitiko, um, tik baigė savo posėdį. Manau, kad jie irgi pasistumėjo į priekį planavimo procesuose, taigi mes dar šiandien kalbėsime su jais, su Mūsų e, dialogas e, tikrai intensyvus, kalbėjau su juo e, visai prieš ateidama į jūsų posėdį, jo kryptis yra aiški, žiūrime į Tautų saugumo tarybos rezoliuciją 1973, tai čia yra, lab, tai čia yra esmė ir mes ypač galvosime apie pirmo straipsnio gyvendinimą. Dėl vieno milijono egiptiečių ir jų pajamų, kurių negauna jie, kurios yra gražinamas atgal. Taip, tai yra labai svarbu, aišku, ne aš turėčiau tos klausimus dabar tiesiog iškelti su Egiptu, tačiau um, galvojant apie tai, kaip jie pereina nuo perteklinės situacijos prie uh, deficitinės situacijos per pasarosius kelis mėnesius, ypač kadangi, aišku, ir didžiulis smūgis turizmui buvo suduotas. Aišku, mes galvojame apie tai, kokią pagalbą būtų galima organizuoti ir iš finansinių institucijų. Mes turime turime galvoti, kaip geriausiai galėtumėm jiems padėti. Pone Neits, dėl humanitarnės pagalbos poreikio Libijoje. Sutinku, mūsų politiniai tikslai yra labai aiškus. Aš galvau, kad me, aš juos išdėšiu. Mes norime, kad Libijos žmonės turėtų galimybę apsispręsti dėl savo ateities, gyventi demokratijoje, turėti saugumą, kad jų žmogaus teisės būtų gerbiamos. Aš ir kiek su atstovais sutikinėjome, visi nori demokratinės ateities, su atitinkamais vadovais, su, su tokiamis teisėmis, kokios, kad būtų ir Europoje. Tai yra visuotinai išpažįstamos vertybės. Ir manau, kad bus pereita prie tokių politinių procesų, kur tai bus tikri tikslai. Dabar su Turkija mes nuolat palaikome ryšius. Prezidentas Obama su turkais irgi neseniai kalbėjosi, man atrodo, aną naktį. Jis su Turkijos užsienio reikalų ministru reguliariai e, kalbuosi, tai mums yra labai svarbu, kadangi tai yra labai svarbi partneri. E, Stambulė dėl Irano kalbėjome, su turkais e, dirbome labai daug dėl Bosnijos. Tikrai yra labai įvairių sričių, kuriuose labai glaužiai dirbame su jais. Dabar dėl vidurio rytų proceso galėčiau daug ką pasakyti. Du, trys dalykai. Visų pirma, tikrai turime judėti į priekį ir Izraeliui, ir Palestinai. Ta pati pasakiau. Uh, kaip niekad, kad, kaip niekad e, dabar mums reikia pažangos tai, taikos procese reik, yra aiškus noras rasti sprendimą ir mes aiškiai žinome, kokie yra sprendimo parametrai. Tai aš tikiuosi, kad bus pajudėta į priekį, bus greitai kvarteto posėdis ir lauksiu labai tvirto pareiškimo iš jų. Rugsėjo mėnesis, aišku, reikia suprasti, kokie, koks yra galutinis terminas. Pane Brantner, jūs kalbėjote apie ateitį ir apie Siriją, bet aš taip pat paminėčiau Vareiną, Maroko, Vakarų Saharą ir žuvininkystės komisaras taip pat tai analizuojame, mes turime laikiną kol kas sprendimą, bet galvojame apie ateitį taip pat. Maroko karalystė, ką daro, dar labai svarbu, gali būti, kad iš tikrųjų bus pajudėta į priekį Bahreinė. Barkupa tik grįžo iš Bahreino vakarite kaip mano pasiuntinys, kuris turėjo kalbėti su Bahreinu ir Saudo Arabija, kaip toliau būtų galima judėti į priekį, um, turint omenyje Kromprinso pradėtą dialogą, tai labai svarbu Sirija. Uh, labai svarbiai, svarbus yra pripažinimas, kad vis tik tai jie po truputį jau m, mm, tuos pasikeitimus įgyvendina. Ir reikia galvoti apie tai, ką mes dabar darome tose valstybėse, kad realiai tai atitiktų valstyb, tų valstybių poreikius ir kad mūsų programuose taip pat atsispindėtų tie pasikeitimai. Aišku, kai kur a, a, galbūt yra atsiliekama, bet čia tikrai turiu pasakyti, manau, kad mes labai pasistumėjai prieki, mes esame tikrai labai pažangioj pozicijoje. Pane Tano, kai um, konkrečiai um, porą dalykų gal norėčiau atsakyti dėl religinio pakantumo ir smurto, tikrai tą konkrečiai uh, su Tantau aptariau. Būtent, kad, kad dėl smurto ir religinio nepakantumo labai nerimauju, reikia pasirūpinti, kad visų religijų, visas religijas išpažįstantys žmonės turėtų galimybę gyventi saugiai ir tikrai iš Europos yra didžiulis noras užtikrinti tai ir, ir Egipte yra tam tikrų poslinkių. Manau, kad tai yra svarbu. Dėl Ukrainos. Taip mes palaikome glaudžius ryšius, greitai vyksiu ten, tikrai su jais daug kalbamės, gal tai netaip plačiai matosi, bet tikrai vyksiu greitai tenai dėl laisvos priekybos sutarties ir dėl sienų tai būtinai bus kalbama. Dabar dėl, um, pana Merio, klausimų dėl bankimūno, jis visuomet galvoja, kad mums reikalingas politinis procesas čia. Uh, Rezoliucija yra kalbama apie daug dalykų, labai ryštingai tai darmas nori, kad politinis procesas e, duotų sprendimą žmonėms. Taigi čia tikrai nėra jokių prieštarų tarp to, ką jis sako tais klausimais. Aš nemanau, kad čia yra dvigubi standartai. Ir dar vienas dalykas, aš tau nekartą sakiau, reikia nuspręsti, kas tai yra. Uh, ryšių palaikymas ir izoliavimas, koks yra skirtumas. Mes siekiame palaikyti ryšius su tomis valstybėmis, su kuriomis įmanoma tai daryti. Um, aišku, mes nenorėtume palaikyti ryšių su, su autoritariniais režimais, tačiau mes, nu, mes turime tai daryti, jeigu tai yra, aišku, įmanoma vardam žmonių gerovės. Mm, aišku, į izolaciją reikia perėti tuo met, kai supranti, kad jau bet koks ryšių palaikymas nebedoda rezultatų. Um, Mane belder taip, dėl žmonių gatvė taip labai svarbu, visi ekonominiai klausimai, būstas, transportas, maisto um, parūpinimas ir taip toliau. Visa tai yra Egipto plano dalis. Sekundo raundą. Labai ačiū. Toliau ponas Bodį, e, po to ponia Dekaiser. Po pusantros minutės. <clears throat> Ačiū pirmininkė, gerbiama vyriausiai galiosinė Arabų revoliucija be abejo mus verčia dar kartą apsvarstyti savo kaiminystės politiką, naujai ją pažvelgti. Ir mes tikimės, kad šios priemonės pagalba mes galėsime propaguoti demokratiją ir žmogaus teisės, tačiau dažnai mm, paaiškėja, kad mes finansavome autoritarinius režimus. Tai, kad nekartotumėm tų klaidų, mes, aišku, dabar iš esmės reformuojame kaiminystės politiką ir ponas Fiulė mums yra atsiuntęs atitinkamą dokumentą. Todėl noriu jūsų paklausti. Uh, kas yra daroma dėl valstybių, kurios patenka Europos kaiminystės politikos taikymos ryti, kur yra vis dar autoritarniai režimai. Tarkim, jeigu tai yra tokia valstybė, kas yra daroma su tokia kaiminė, su kuria mes esame susiję ir jeigu, tarkim, kyla tokios manifestacijos, pavyzdžiui. Taigi, Tarkim, jeigu yra sutarimai su šalimis, kur režimas pasikeitė, yra vienas dalykas, kitas dalykas su. Ar, ar bus peržymos tos asociacijos sutartys su šalimis kaiminėmis, kurios yra pietuose? Dekaiser. Okay. Merci, Monsieur le Président. Madame la haute représentante, permettez. Ačiū pirminė, pirmininkė vyriausiai galiotinė. Norėčiau labai pasveikinti Jūs su atliekamu darbu, Jūsų tarnybos atliekamu darbu taip pat turint omenyje visas tas arabų revoliucijas, pasveikinti su jūsų ryštu, taip pat dėkoju jūsų tarnyboms, kad um, jos atsiuntė man um, laišką dėl Mm, Europos ir Izraelio susitarimo visų nuostatų papildomą tą laišką, kur gavau. Ačiū už tai. Noriu paklausti, mes norime padėti jums parodyti, kad Europos išorės veiksmų tarnyba yra pridėtinės vertės mm, elementas, kai nekalba apie ES užsienio politiką. Uh, Ir čia mums e, nerima kelia keli dalykai. Visų pirma, e, Japonijos krizė ir kaip ji yra sprendžiama. Kalbant čia apie tą išorės aspektą, panašu, kad buvo labai e, menkai koordinuojami valstybių narių veiksmai bendrai dėl to, kas turėjo būti padaryta, kokia informacija turėjo būti keista, keičiamasi, ką daryti su mūsų piliečiais Japonijoje, ką daryti dėl tos brandalinės e, avarijos ir taip toliau. Taigi, e, kada ES pradės koordinuoti savo veiksmus ir e, kas iš viso buvo padaryta toje srityje ir kaip jūs vertintumėt mūsų, mūsų reakciją į situaciją Japonijoje. Antras dalykas būtų dėl Sudano pietų. Taip, pabandysiu labai trumpai, pirmininkė, rezimuodama paklausti. Sudano pietuose panašu, kad perėjimas link demokratijos galbūt vyksta ne taip gerai, kaip galėjome tikėtis, kad tai bus. Uh, kalbėčiau apie konstitucijos projektą, kuris turėtų būti dabar rengiamas. Um, prezidentas Avakir uh, atrodo netveria galimybių opozicinėms partijoms veikti, kaip kad mm, pageidautina būtų. Mm, yra ir Carter centro yra pranešimas spaudai, kur labai aiškiai visą tai išdėstyta. Taigi aš noriu paklausti, kaip jūs ką darote, kad padėtumėt tiems procesams link demokratijos vystytis? Sigur, kad domnul președinte, vom... Panas Preda, po to panas Lamsdorfas. Prašom kalbėti trumpai. Daro. <clears throat> Ačiū vyriausiai galiotiniai. Dėl kovo 8 dienos pranešimo norėčiau pasteirauti dėl um, pietų kaiminystės politikos viduržėmė jūros regione. Čia mes norėtumėm aiškių prioritetų, pagal kuriuos yra skiriamas aukštesnis statusas, sustiprinto bendradarbiavimo statusas. Gal galėtumėt paaiškinti situaciją čia? Sumesk. Kolega Lamsdorf, prego kolega Lamsdo. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad esu nustebęs, kaip žaliųjų frakcija vertina karinės operacijas po to, kai dešimtmečius laikėsi gana pacifistinių pozicijų, dabar pasirinko kitą kryptį. Po ketvirtadienio ir ankstesnių dienų įvykių manau, kad e, tapo aišku, kad valstybės narės privalo geriau tarpusavę derinti veiksmus. E, Prancūzija pripažinama Bengazio nacionalinė tarnyba elgėsi taip pat vienašališkai, kaip ir valstybės narės nederinama savo veiksmų saugumo taryboje. Padėtis turi pasikeisti. <clears throat> Taryba vakar vienbalsiai pritarė saugumo tarybos rezoliucijai. E, Taryba uh, įsipareigojo, kad e, rezoliucijoje numatytos priemonės būtų įgyvendintos, įsipareigojo keisti, teikti tam paramą ir valstybės narės čia turės e, kiekviena vaidinti savo vaidmenį. Turiu tris klausimus, ponė Ešton. Jūs nusintėte pono Mijotso į Bengazį. E, Kokia kokią informaciją jums parvežė atgal tarybos rezoliucija arba išvados dėl Bahreino, e, raginant tiek vyriausybės pajėgas, tiek demonstrantus atsisakyti bauginimų. Man tiesiog žodžių trūksta, kaip mes galime e, kaltinti demonstrantus, kurie reikalauja demokratijos e, vyriausybės pajėgų provokavimu jie turi žymiai mažiau tokių galimybių. Kolega, kolegė Lūna Ček Žaliųjų frakcijos atstovė galbūt šiek tiek pacifistinių minčių mums pristatys. Norėčiau susitelkti e, ties veiksmais, kurios vykdo ponia Ašton, ponas Arimo, e, teikiant informaciją parlamentarams dėl Afrikos krizės. Norėčiau padėkoti už tai, kad uh, keitimasis informacija vyksta pakankamai sklandžiai. Dėl Balkanų noriu paklausti pirmiausiai Bosnijos ir Hercegovinos, kada ketinate paskirti naują atstovybės vadovą, nes nuo praeitų metų birželio e, niekas šių pareigų neužima dėl Kosovo ir Serbijos dialogo, kurį jūs įvertinote kaip svarbų procesą. Tikiuosi, kad jis baigsis sėkme. Pirmą kartą prieš tris metus paskelbus nepriklausomybę abiejų šalių atstovai susėdo prie darybų stalo. Tačiau Kosove yra problemų. Lankiausi jame e, pastarąją savaitę. E, ir nuotaikos Kosove yra tokias, kad tik Serbija gali tikėti sėkmė šiuose dėrybose. E, kokiu veiksmu išketinate imti kad pradėtumėte dialogą dėl bevizio režimo, kad e, darytumėte spaudimą komisijos narė Malstrom, kad e, ji imtųsi konkrečių veiksmų ir įtikintų Kosovo gyventojus, žmonės, kad ES ketina juos priimti į savo tarpą. Ačiū, kolega Atkins, po to panseri. Ačiū, ponia Ešton, manau, kad jūsų darbas yra neįmanomas, turint omenyje esminius nesutarimus tarp valstybių narių užsienio e, reikalų taryboje, kurios priima sprendimus remdamosi savo interesais. Jūs esate veikiausiai, dar nepamiršote, Britų sistemos paskiriant E, ministrų pavaduotojus, kurie turėtų dirbti e, kasdienį darbą, kad jūs galėtumėte skirti dėmesį svarbiausiams klausimams. Vienas iš svarbiausių klausimų yra įveikiai Timosiuose rytuose e, Izraelio laikysena gazos atžvilgių yra nepriimtina. Artimiausiu laiku vyks kvarteto susitikimas. Ar nemanote, kad jau pribrendo laikas paraginti ES tapti uh, rimtų veikėjų, o ne tik mokėtojų lėšų e, teikėjas siekiant, kad e, būtų išspręstas artimų rytų konfliktas. Pons Parceri. Nenorėčiau <clears throat> minėti komentarų, tik tai vieną dalyką pasakysiu. Visi mato akivaizdžius skirtumus tarp ES bendrų veiksmų ir tarp savanoriškos koalicijos veiksmų Libijos atžvilgių. Rezoliucija 1973, e, ką, kokiu veiksmu įmasi Europą, kad įgyvenintų jos nuostatas. E, veiksmai europinių lygmenių. Kas turima omenyje, kuomet e, bandoma išspręsti arba keliamas klausimas dėl e, vadovavimo operacijai. E, ponas Salafranka minėjo Sarkozy nusiteikimą įgyveninti jungtinių tautų rezoliuciją, tačiau tai yra vienašališki veiksmai ir Europa turėtų stengtis čia daugiau imtis iniciatyvos. Paryžiaus susitikime nedalyvavo Afrikos Sąjungos atstovai, Arabų lygos atstovai dalyvavo, tačiau e, susidarė įspūdis, kad jie laikosi <clears throat> pakankamai santūriai santykiai su Arabų lyga yra labai svarbus, nes kyla, lieka pavojus, kad ši operacija bus imta vertinti neigiamai. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, kaip ketinate pagerinti santykius su šiomis svarbiomis institucijomis arba tęsti. Ačiū, ponia Hautala, žmogaus teisų pakomitečio pirmininkė. Buvo minėta, minėti dramatiški įvykiai keliose valstybėse, kurie, kurie šiuo metu vyksta. Man didelį susirūpinimą kelia įvykiai Sirijoje. 20 tūkstančių žmonių dalyvavo demonstracijose e, praeitą penktadienį ir e, e, du žmonės buvo nužudyti. Vyriausybės pagos panaudojo ašarinės dujas kaip mes ketiname spręsti padėti skiriuose arabų valstybėse, artimo rytų valstybėse. Ir mes neturime netgi priemonių. Ar iš tikrųjų ketiname iš tikrųjų peržiūrėti savo politiką šio autoritarnio režimo atžvilgiu, taigi ką ES galėtų padaryti, kad įtikintų Siriją nustoti pažeidinėti pagrindinės savo piliečių teisės. Antras klausimas. Būtų įdomu išgirsti jūsų vertinimą, e, kaip naujasis e, SIT SEM e, galėtų padėti jums jūsų veikloje. Dar du pasisakymai, kolegė Madlena kolega Madlina. Ir Madlina ir Campbell po to. E, pone Ešton, kuomet norima sužinoti Europos poziciją, tai ne jums yra skambinama, skambina ponė Merkel, Sarkozy arba Cameron, nes pastarosiomis savaitėmis jūsų e, visiškai nesimatė tarptautinėje arenoje. <clears throat> Jūs uh, tapote niekam nereikalinga, jūs e, e, skraidote aplink pasaulį, dedate visas pastangas, tačiau jūsų apsilankimai yra niekam neįdomus, vokiečiai elgesi vienai, prancūzai kitaip, e, o olandai dar kitaip, tokie yra faktai. Nesama jokio bendro pagrindo bendrai užsienio politikai, nesu vienintelis, kuris dėl to apgalėstauja, dėl to apgalėstauja ir Niderlandų mokesčių mokėtojai, išleidžiantis milijardus eurų jūsų nereikalingoms pareigoms, tai yra pro langą išmesti pinigai dėl e, Afrikos islamiškosios dalies ir problemų, su kuriamis jis susiduria. Jemena e, iš dalies e, jo kontrolę perima islamo teroristai. Todėl kelia grėsmė Jemenė atsirasti naujam teroristų lizdui, e, taip kaip Afganistane, Jemenė, kokiu veiksmu ketinate imtis, arba taip pat kaip ketinate kovoti su barbariškumo apraiškomis Šiaurės Afrikoje. <clears throat> Šie klausimai mums visiems rūpi, kaip turėtume mm, neprileisti prie, var, prie valdžios tos baisiuosius islamo fundamentalistus, kaip žmonėms paaiškinti turėtume, ką jie ketina rinkti e, tam, kad per artimiausius e, rinkimus tose šalise į valdžią neteitų e, islamo fašistai. Per praėjusią plenarinę sesiją sakėte, kad jūsų tarnyba turėjo tik tai pusę biudžetą palyginti su Junktinės karalystės, tačiau jūs turite daugiau pareigūnų, daugiau diplomatų. Ir dabar užsisakote limuzinus po 200 tūkstančių svarų. Na ir e, kadangi Britanijos piliečiai dabar turės keliauti didesnius atstumus, kad gautų vizas dėl to, kad uždaromas ambasados, aš noriu paprašyti gražinti mums e, mūsų pinigus, mes geriau juos išleisime. Antra, kadangi ši tarnyba nepelno pasitikėjimo Egipte ir Libijoje, kokią paramą ji vis dar teikia? La parola alla, all'alto rappresentante baronė Ashton. Ascolti. Vyriausiai galiotinė baronė Ashton. Prašom labai atidžiai pasiklausyti. Ačiū. Pirmiausia, Atsakysiu pono Bodį klausimą, kaip e, elgtis su autoritariniais režimais ir ar mums reikia pakeisti procesą, kurį mes naudojame. Jau anksčiau kalbėjau ir viena iš pasikartojančių temų yra klausimas apie tai, kaip mes užmesgame ryšius, kaip juos palaikome, kaip mes stebime tokius ryšius užtikrinant, kad e, atsitrauktume nuo jų, kai yra tinkamiausia. Galima daryti keletą dalykų. Visų pirma, nenuvertinkime sąjungos galios trečių šalių akise. Man įdomu pamatyti, kaip bet kuris žodis, kurį mes pasakome, bet kuris mano pareiškimas, kurį pateikiu, yra perskaitamas su didžiuliu, didžiuliu sudarėjimu tų, kurie nori pakeisti savo režimus. Antra, ekonominių sankcijų jėga skirtos individams, subjektams, režimams ir panašiai. Ir aišku, mes taip pat galime peržiūrėti savo sustarimus tomis šalimis, bet aš vis tiek manau, kad mes turime įtraukti šalis, kad galėtume jas pakeičia. Nuo izolacijos iki pilno bendradarbiavimo. Na, o kaiminystės politikoje, kad būtų galima, tai e, reikėtų tai daryti geriau negu dabar. Pone Dekaiser, dėl Japonijos mes greitai sureagavome, pasiūlydami paramą iš karto. Žinote, jie prašė paramos, e, jiems tuo metu nereikėjo, po to jie oficialiai paprašė paramos. Ir ta parama bus teikiama. Tai bus įvairūs dalykai. Jiems reikia konkrečiai paramos vietoje, kai kuriuose zonose reikia, kad mes galėtume būti sami apsirūpinę tam tikrose vietose kalbos ir uh, išteklių prasme. Kristalina Georgieva uh, tuo užseima. Dėl vyriausybių narių aš turiu pagirti Vengriją, kai ji labai greitai ėmėsi veiksmų, jų ambasadoriai ėmėsi darbo. Ar galime geriau veikti? Na, žinoma, galime. Komisija rytoj šį klausimą svarstys, tačiau svarbu koordinavimą veiksmingai vykdyti. Daug padarome. Bruselėje mums pavyko paremti pirmininkaujančią valstybę, užtikrinant koordinavimą. Tačiau pradžioje, aišku, viską sunkiau padaryti. Sudanas. Kaip žinote, turime naują strategiją, kuri pagrista vystamąją paramą, konfliktų prevencija. Vienas iš klausimų, tai bus e, pagrindinės laisvės pietų sudane ir taip pat užtikrinti balansą su šiaurė. Man tikrai nerima kelia tai, kas dabar vyksta Darfure. E, tas smurtas. Ir mes žiūrime, ką galima daugiau padaryti. Pone Prėda, dėl e, pažengęs statusas ir taip toliau. Mums reikia tinkamai panaudoti kaiminystės priemonės, turime nustatyti tam tikrus e, taškus kelyje, kad galėtume apie, pagalvoti, kiek veiksmingai mes nuveikėme perinami nuo vieno taško iki kito. Dėl Egipto vienas pavyzdys, kalbantis naujais, naujaisiais ministrais, kalbėjome apie poreikį užtikrinti, kad tai, ką mes, būtų aišku, ką mes norime padaryti ir ko mes norime iš kitų, kad mes panaudojame tarpusavę atskaitomybės E, formuluotę. Jeigu sakome, kad mes e, e, duodame pinigų demokratijai kurti, tai norime, kad ta demokratija atsirastų. Jeigu sutikėme paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms, turi į tą paramą ten patekti, turime veikti veiksmingai. Tačiau turime reikalauti iš kitų, kad žmonės turėtų galimybę kurti ir gautų išteklius. Dėl Bengazo, pane Lamsdorfai. Mano stovai kalbėjosi su tam tikromis grupėmis tenai, e, kurie aiškiai sakė, kad jie nori demokratijos, laisvės. Buvo matomas pasiryžimas tarp žmonių pasinaudoti šią progą pasiekti pokyčių. Tai dar buvo prieš konfliktą, kur Gaddafis buvo toli nuo Bengazio. Taip pat buvo tikrinama, ar yra pakankamai išteklių ir kalbamas su įvairiomis organizacijomis. Po to buvo galima parengti pasiūlymų ilgesniam laikotarpiu, kad būtų teikiama parama ne tik prie sienų, bet ir kitaip. Taigi ta kelionė buvo labai naudinga, gavome daug informacijos. Kai dėl nacionalinės tarybos atstovavimo. Ar vertinate tai kaip nors? Kiek žinome, tarybą sudaro 31 asmuo. Kai kurie yra iš režimo perėję žmonės, kiti yra e, Libijos gyventojai, kiti gyvena užsienyje. Man atrodo, jie yra svarbus pašnekovai, tačiau būtent Libijos žmonės, kas nuspręs, kas jiems vadovaus. Pone Robertai, dėl uh, jūsų klausimą, na, žemesnio rango ministrų sutartis nenumato. E, Britų kolegos, jūsų partijoje turbūt e, būtų suirzę, jeigu aš pasiūlyčiau, paprašyčiau papildomų išteklių. Dėl gazos, mano aistra dėl gazos ir tai, kad reikėtų užtikrinti galimybę teikti priekes ir paslaugas gazoje, yra būtina. Man taip pat nerima keliame, kelia apšaudimai raketomis iš gazos. Taip pat daroma viską, kad padėtume atverti gazą. Patikėme 5,5 milijono eurų pasiūlymą infrastruktūrai, kad karom šalomas būtų atvertas, kad tai padėtų ne tik Izraelio saugumui, bet ir ekonomikai. Aš tikrai manau, kad reikia Gazoje žmonės e, pajustų, kad turi galimybę ateičiai. Pone Panceri, Afrikos Sąjungos. Taip, e, tai yra labai svarbu, jie penktadienį susirinks ir Afrikos Sąjunga ir Arabų lyga yra labai svarbus partneriai. Pone Autala. Taip, man irgi nerima kelia, kas, tai kas vyksta Sirijoje, smurtas ten vykstantis. Vėlgi, Klausimas dėl izolacijos ir ryšių palaikymo. Mes jau esame pasiuntę signalų ir turime stebėti situaciją per keletą dienčių valandų. Na, informacija, kurią mes galime gauti, mums e, e, pasako, kas vyksta, galime stebėti situaciją ir surenkame žvalgybinius duomenis kartais, kad galėtume priimti teisingus sprendimus. Tai būtent informaciją, kur galima iš situacijų centro. Pone Madleneri, aš su jumis nesutinku. Nežinau, ką galiu jums pasakyti. Vieną kartus sakote, kad, kad aš švaistau e, laiką darydama įvairius dalykus. Aš sutinku, kad Jemeno situacija yra šiuo metu sudėtinga, nesutinku su jūsų analize susitikimas su užsienio reikalų ministru pastaruoju metu buvo svarbus. Pirmininkas Salajus dabar sako, kad svarbu paremti šią šalį, ji turi gilių problemų. Žinau, kad jūs nesutinkate su mano nuomonė, su tuo, ką daro e, tarnyba, tačiau Europos e, sąjungai reiškiama pagarba, tai tame tarpe ir Niderlandams neturi būti nuvertinti. Daugelis šalių vertina tai, ką daro Europos sąjunga. Mes turime padėti jiems visiems ir man didžiulė privilegija daryti tai. Aš neužsakiau 200 tūkstančių svarų vertės limuzinų. Automobiliai keičiasi e, ambasadose ir tai buvo daroma ir anksčiau. Galima pasirinkti kokį nors straipsnį, kokį, apie ką tik nori. Aš iš tiesų tikėjausi iš jūsų geriau. Tiesiog reikia pirmiausia išsiaiškinti faktus. Žinoma, jūs galite visiškai laisvai prieštarauti tam, kad e, Europos Sąjunga atstovautų kas nors. Aš manau, kad tai yra svarbu. Tai nieko netima nei iš Britanijos, nei Niderlandų, tai ką jie daro dvišalių pagrindų. Aš tiesiog labai stengiuosi pagal duotus išteklius padaryti, ką tik tai galiu, ir pripažinti, kad dirbame su tingais laikais. Tačiau pasaulis keičiasi greitai. Jeigu mes neinvestuosime į e, žmonių ateitį, žmonių, kurie gyvena šalia mūsų, mes vėliau mokėsime už tai. Tai turime susitarti dėl to, ką turime daryti ir tai daryti. Terzo round. Kolega Lan. Ir trečias dabar raundas. Oslansbergis. Tik pusantros minutės, prašom, vienas klausimas. Non saranno discussioni come quella del collega Lansdorf. <clears throat> Jokių išimčių. Gerbiama vyriausiai galiotinė, komisijos vicepirmininkė, norėčiau pasirauti dėl politikos dėl Libijos. Nes asmeniškai ir ES vardu nekarta pareiškite, kad Kadafi režimas prarado visą legitimumą, neliko nei vienos dalies jo. Prašau pasakyti jūsų nuomonę dėl Rusijos iniciatyvos tarpininkauti dėrybose ir tokiu būdu sugražinti dalį legitimumo Kadafiui kaip kad konflikto šaliai, su kuria galima dar dėrėtis. Ir taip pat prašom pasakyti, ar turite daugiau informacijos apie tai, kokia yra čia pozicija dėl vienintelės išskirtinės valstybės ES, kuri neparemė ES ir jungtinių tautų pozicijos. Ir kokia čia būtų situacija Trimpolį ir Bengaziją, kuomet yra kalbama apie de facto padalymą Libijos dėl kažkieno tikslų, e, kai siekiama sukurti naują išaltą konfliktą šį kartą Afrikoje. Ačiū. Grazie. Interviene la collega Coppa, il prossimo intervento Watson. Pane Kopa. Ačiū, pirmininkė. Gal galėtumėm sugrįžti prie Libijos. Neturime strateginės analizės to, kas vyksta toje valstybėje ir a, kokios pozicijos laikosi Europos Sąjunga kadangi nuo tų demonstracijų, kurios iš pradžio vyko, dabar jau pereita per keletą kitų etapų žmogaus teisų, demokratijos stiprinimo ir taip toliau. Daug, ką mes gal, daug kam mes gal pritarėme, tačiau noriu paklausti dėl tam tikrų karinių tikslų. Ir ko, ko siekiama, reikalant, kad Kadafis pasitrauktų, ar yra kokiu nors komunikavimo kanalų su Kadafiu šiandien. Uh, dabar ES iš vienos pusės spaudžia NATO, iš kitos pusės valstybių narių politiką, taigi o, kokia čia būtų mūsų pozicija. Ir dabar dėl dar to, ką pasakė Manas Povskis iš EIVT, jis kalbėjo apie atsargų planavimą dėl Libijos, tačiau komitetui nepaaiškino, ką konkrečiai jis turėjo omenyje. Tai gal jūs galėtumėt pakomentuoti, ką tai reiškia tas atsargus planavimas? Ačiū dabar, ponas Vatsonas. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti vyriausiąją įgaliotinę su didžiuliais pasiekimais, kuomet yra tikrai tiek daug priešiškumo vis tik tai. Ir noriu užduoti tris klausimus, visus dėl Libijos. Visų pirma, vyriausiai galiotinė, aišku, seka um, Arabų lygos uh, uh, kreip, kreipimusius dėl no-fly zone, dėl zonos, kur neskraidoma. Taigi, kaip yra dėl jūsų susitarimų su Arabų lyga? Uh, Ir kadangi ponas Gaddafi civilius gyventojus misretą nuolat bombarduoja, taigi aš noriu paklausti, kokia būtų jūsų pozicija. Ar pulkininkas Gaddafi pats būtų legitimus taikinys? Ir dar vienas dalykas, ar vakar užsienio reikalų ministrų taryboje buvo diskutuojama apie tai, koks būtų galutinis tikslas mūsų visų tų veiksmų, intervencijos ten ir kaip jūs apibūdintumėte tą galutinį tikslą. Trečia, noriu paklausti jūsų, kada JAF kontroliuojama misija e, perduos valdymą savo misijos, kuris, kas turėtų įvykti po kelių dienų, ar, tai, ar jį turėtų perduoti NATO, ar jungtinėms tautoms, ar jungtiniam valdymo centrui. Pasanguraki. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ο Αραβικός Σύνδεσμος από ό,τι μαθαίνω... Ačiū, papirmininkė, Arabų lyga atsėmė savo paramą imperialistiniam karui, ką tik čia naujieną išgirdome. Noriu paklausti, ar yra kokie nors numatyti terminai, per kiek laiko ko 11 rezoliucija privaloma įgyvendinti. Pone vyriausiai įgaliotinė, aš manau, kad šis karas yra visiškai neteisėtas. Jeigu būtų galima pacituoti Immanuelį Kantą, Vokietijos vienas laikraštis taip pasielgė, tai oro anskridžiai privalo pasibaigti čia ir dabar. Tai yra imperialistinis karas, jis nieko bendro neturi su žmogaus teisų pažeidimais. Savame suprantama, kad Kadafio režimas e, pažydinėja žmogaus teisės, jūs žinote, kad Kadafio sūnus gavo daktaro laipsnį Junktinėje karalystėje, taip pat yra gavęs Austrijos stipendijų. Aš galėčiau įsivaizduoti, kad po tokių veiksmų e, Britų lėktuvai galėtų bombarduoti po to Jemeną, Bahreiną ir uh, dar kitas šalis išklausus Belgijos gynybos ministro pareiškimą, kuris yra vyriausiasis karinių paėgų vadas. Tai jis kalbėjo apie karinę intervenciją, nors prieš šią intervenciją jis teigia, kad ji neturėtų įvykti. Tai yra mm, paprasčiausia okupacija, taigi ką mes čia darome. Žodis kolegai Van Ordinui, po to Chrysler Dörfler. Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, dabar turėtume demonstruoti savo solidarumą, o ne siekti sutvirtinti savo ambicijas Europos Sąjungos lygmenių. Saugumo gynybos politika yra svarbi, tačiau galbūt pirmiausiai reikėtų užtikrinti e, Turkijos užsitikrinti Turkijos paramą mūsų veiksmams. Antras dalykas <clears throat> - patraukti savo pusę arabų valstybės ir teikti ekonominę pagalbą, turint omenyje, kad lėšų nėra labai daug. ES jau iki šiol yra Šiaurės Afrikos šalims per pastarosius 15 metų suteikusi 16 milijardų eurų pagalbą ką jūs, baroninė Ešton, ketinate padaryti, kad ES požiūris pasikeistų, nes ši investicinė graža tikrai nėra didelė. Kokiu kitokiu veiksmu ketinate imtis? Jūs paminėjote, e, kaip labai esate užsiemusi, tai galbūt galėtumėte susikoncentruoti ties keliais svarbiausiais dalykais, siekdama sumažinti savo darbo krūvį. Dėl tų 8,6 milijonų eurų, tai, e, kurie yra išleidžiami viešiesiams ryšiams iš veiksmų tarnybos. Ką galėtumėte apie tai pasakyti? Žodis kolegai Chrysler Dörfler, po to kolega Galeris. Revoliuciniai procesai dėja susijęs su nemaloniais dalykais, būtent su tuo, kad jie nėra aišku kuo jie baigėsi. Ir dažniausiai rezultatas nebūtinai buvo toks, kokio pageidaujame. ES e, veiksmų taip pat šiuo metu negalime prognozuoti ir e, pono Vestervelės argumentai, kuriuos jis e, <clears throat> kaip užsuktas kartoja, taip pat nėra patys geriausi ir E, jis reikalavo visų sąlygų, kad būtų galima nustatyti neskraidimo zoną, kai jos buvo išpildytos, tai e, balsuodamas jis susilaikė. Nesuprantama pozicija. Noriu paklausti, ponė Ešton, kokia turėtų būti es pozicija Bahreino atžvilgių, kur šaudama į demonstrantus Taip pat dar viena pastaba. Demokratijos e, sistema yra ir tuo graži, kad reikia išklausyti visokių nemalonių e, dalykų, tačiau e, tie pasisakymai, kuriuos ką tik išgirdote, kai kurių ponų dėja nedaro garbės Europos parlamentui žodis kolegai Galeriui, po to kalbės panas Kelam. Ačiū. Turint omenyje humanitarės pagalbos poreikius Libijoje, minėjote pono Jaco misiją Europos Sąjungą. Ar jūsų manimo turėtų įsteigti humanitarnės pagalbos misiją Libijoje ir galbūt karinėmis priemonėmis siekti ją apsaugoti. Antras klausimas dėl Ukrainos. Minėjote, kad ketinate ten vykti artimiausių metų. Raginčiau jūsų per susitikimus e, susitelkti ne tik prie laisvos prekybos susitarimų, tačiau taip pat skirti e, pakankamai dėmesio demokratinėms laisvėms ir kreipti dėmesį į tai, kad vėl įsitvirtina sovietiniai metodai šalies administracijos srityje, nes jie tikrai neatitinka ES standartų. Ačiū. <clears throat> Ačiū žodis kolega Kelomai, po to kalbės kolega Gomiš. Two weeks ago, the European Parliament Pane Aštin, prieš dvi savaitės Europos parlamentas paragino e, suformuoti nuoseklę politiką paremant demokratiškas jėgas ir iš tikrųjų jūs sėkmingai dirbate pastarojų laikotarpių. Aš sutinku su jumis, kad problema yra ne koordinavimas, o tai, kad valstybių narių vyriausybių pozicijos skiriasi. Tačiau vis tiek noriu paklausti jūsų, gal galime padaryti išvadų iš šios Šiaurės Afrikos krizės dėl to, kad galbūt jūsų politika tapo kaip niekad realistiška Ypač turint omenyje, kiek reikia visko padaryti dėl demokratijos ir žmogaus teisių um, Afrikoje ir vidurio rytuose. Ar būtumėt pasirengusi parengti mm, ilgalaikio laikotarpio požiūrį? Pavyzdžiui, kaip Libijai, taip pat ir kitiems autoritariniams režimams pasiremiant šią patirtimį. Kaip Brantner pasakė, mums reikia mm, politikos orientuotos į ateitį, o ne vien tik tokios, kuri reaguoja į praeitį esamą situaciją. Ir iš tikrųjų, statymo viršenybė, demokratija tampa įmanomais procesais labai netikėtinose situacijose. Europos Sąjunga šiandien yra labiau vertinama dėl savo vertybių, nei dėl savo realios politikos. Ačiū, baigėme trečią klausimų raundą ir dabar suteiksiu žodį vyriausiai galiotiniai, sakykime, dešimčiai minučių. No, Gomes, skūzė. Atsiprašau, labai atsiprašau, ponios Gomes, nepastebėjau. Well Aš irgi labai sveikinu šią galimybę su jumis bendrauti per ambasadorių Montų, tai dėl Šiaurės Afrikos, tai labai svarbu, labai apgailestauju, kad BSGP nebuvo panaudota planavimo ir koordinavimo tikslais, kai eina kalba apie um, neskraidimo zonos įgyvendinimą uh, dėl humanitarnių tikslų. Taip pat valstybės narės gal nesutinka, tačiau, na, galbūt Lisabono uh, sutartis nesuteikė visų galimybių, tačiau tikrai suteikė iniciatyvos teisę ir tikrai galite šią, šią prasme imtis iniciatyvos, kai nekalba apie veiksmus iš valstybių narių pusės. Ir dabar tikrai pritarčiau dėl e, to, kas yra pasakyta tame pareiškime, kad ir demonstrantai yra sulyginami su valdžios struktūromis, raginami susilaikyti nuo um, tų gazinimų. Toliau dėl Saudo Arabijos paminėjimo, kai nekalba apie mm, represijas e, Bahreinė, tikrai mm, mūsų reputacija neišauga. Arabijos arabų kraštų akise. Ir toliau dėl maršalo plano 3M, apie kurias jūs kalbate um, vakar, tarkim, grįžus iš Egipto galima pasakyti, kad tikrai ten ES įvaizdis nėra labai geras dėl to, kad Mubaraka, tarkim, kaip, kas viskas buvo dėl to. Mes turime paremti demokratiją, įstatymo viršenybę, žmogaus teises, moterų galės. Taigi turime formuoti politiką pagal šios principus. O dabar vyriausiai galiotinė jau jums tikrai žodis dešimčiai minučių. Ačiū, ponė Landsbergį, jūs teiravotės dėl Gaddafio prarasto legitimumo ir Rusijos iniciatyvos. Turiu pasakyti, kad mm, nežinau, kokia čia galėtų būti Rusijos iniciatyva, bet mes tikrai tikime, kad jis prarado legitimumą. Taigi turi būti daroma išvada, kad atsirado potencialas žmonėms turėti naują vyriausybę Libijoje. Ir mes nenorime, kad šiame pasaulio kampelėje susiformuotų šaltas konfliktas. Mes norime, kad tai būtų e, teritoriškai stipri valstybė, integrali valstybė, gerbent saugumo tarybos rezoliucijos nuostas. Toliau, kopa dėl komunikavimo kanalų teiravosi. ES iš tikrųjų kažkiek įsprausta tarptų e, politikų politikos dviejų pusių, dėl to atsargaus planavimo, ponia Kopa, taip. Tas atsargus planavimas buvo taip suformuoluota todėl, kad buvo turima menė, kad reikia išanalizuoti įvairias galimybės. Mes Turime suprasti, kad ES turi e, palaikyti ryšius, kai e, tai įmanoma, pagal tai, kaip yra nuspręsta. Taigi planavimas turi būti toks. Pavyzdžiui, ką mes galime padaryti, kalbant apie pagalbą per jūrą. Uh, Mm, čia būtų pagalba visų pirma galvojant apie žmonės, kurie galbūt bandys mm, pasitraukti iš Libijos, gal reikės pagalbos jūroje. E, kitas planas būtų dėl to, ką NATO dabar planuoja, dėl e, jūros stebėjimo, dėl ginklų embargo įgyvendinimo. Mes galvojame, kad iš tikrųjų čia daug mm, keliauja ginklų per e, sausumą iš pietų į Libiją. Tai irgi įvairių daug įvairių galimybių, dėl ko reikia planavimo. Pavyzdžiui, dėl evakuacijos, tarkim, jeigu būtų um, dideli skaičiai žmonių evakuojami, tarkim, jeigu tai būtų ne ES valstybių narių piliečiai, uh, ką daryti su transportu per sieną, tarkim, į Tunisą, toliau įvairių čia variantų. Uh, būtų. Ir čia galima panaudoti įvairius išteklius, taip pat ir karinius. Dabar nuo planavimo laikotarpio paskui turės viskas pereiti prie to proceso, kur 27 valstybės narės apsispręstų, ką toliau daryti. Lisabonos sutartie yra aiškiai pasakyta, kokios yra valstybių narių funkcijos ir suverenumas. Mes parengėme planus valstybės narės per PSC komitetą ir užsienio reikalų ir Europos reikalų ministrų taryba sprendžia dėl veiksmų. Taigi atsargu Taip, atsargus e, planavimas, kadangi turime būti atsargus. Pirmininkas, ne, negaliu suteikti vėl žodžio. Jūs klausėte apie komunikavimo e, kanalus su Libija, taip? Šiuo metu tiesioginių komunikavimo kanalų nėra yra, aišku, režimo atstovų tam tam tikras bendravimas, aišku, klausimas yra, kaip palaikyti ryšius su žmonėmis, kaip juos įtraukti į tos procesus, kad jie užtikrintų tokią ateitį, kokios jie nu, nori. Toks, aišku, iššūkis didžiausias. Dabar mm, neskraidimo zonos Arabų lyga taip aiškiai pozicija pasakė e, šeštadienį. Mm, su mūsų kalbėjau šiandien, tikrai puikiai palaikome ryšius. Mes nuo pat pradžių mano kadencijos su juo palaikome glaudžius ryšius, labai dažnai su juo susitinku ir bendrauju, mes labai glaudžiai bendradarbiaujame taip pat ir dėl to, ką reikės padaryti ateityje. Labai pripažįstu um, Arabų lygos vaidmenį, aišku, mes su, jo, su tuo, kas perims jo postą ir ateityje dirbsime tam, kad aišku būtų šis požiūris įgyvendintas ir kad būtų pagalba orientuota taip, kaip reikia ir greitai. Jūs klausite dėl galtinio tikslo. Galtinis tikslas yra, kad Libijos žmonės galėtų demokratiškai pasirinkti tokią, val, e, tokią valdžią, kokios jie nori. Ir čia dirbama ir, ir Libija, ir už Libijos ribų yra misijos, tai yra tikrai uh, didžiuliai užmojai e, žmonių ir mes norime pasistengti padėti jiems, kad e, jie turėtų galimybę e, būtent tokią valdžią ir suformuoti. Ir čia ES vaidmuo yra labai svarbus. Dabar perimimas iš mm, JAV. NATO dabar ta plan, yra tame planavimo procese, nežinau, dar jų sprendimas nepriimtas, bet su NATO vyksta dėrybos ir panašu, kad bus žengiama tuo keliu. Panas Angurakis teiravosi dėl kovo 11 ir kovo 10 NATO sąlygų. Aš buvau kovo 10 posėdėje, nesutinku, kad tai buvo nelegalu. Junktinių tautų saugumo taryba suteikia tam legitimumą 1973 rezoliucijos sąlygos labai aiškios ir aiškiai įvykdytos ir veiksmų buvo imtasi tuo pagrindu. Aišku, gerbiamos visų valstybių teisės apsispręsti, ką jos gali padaryti, tačiau dėl rezoliucijos 1973 niekas nebalsavo prieš. Panas Vanorden teiravosi dėl Turkijos. Visiškai sutinku su jumis, tai yra kritinės svarbos partnerė ir labai noriu, aišku, pasirūpinti tuo, kad e, jei manoma, kada nors ateityje Turkija taptų narė ir todėl mano darbas su, su Turkija kaip strateginė partnerė yra labai svarbus. Aš labai daug laiko, savo darbo laiko skiriu šiai valstybei, šiai valstybei kadangi jų vaidmuo yra labai svarbus. Mes, aišku, norime didžiulio ryšto ir iš arabų valstybių ir, ir matome tai. Svarbiausia, kad mūsų pinigai būtų mm, panaudojami gerai. Aš mm, nesutikčiau čia su tuo tokiu tarsi paslėptų teiginiu, kad visa tai, ką iki šiol padarėme, buvo negerai. Pilietinės visuomenės rytyje galima, aišku, padaryti ir daugiau. Uh, ekonominė parama tikrai buvo labai svarbi. Tai aš nesutinku su jūsų teiginiu, kad viskas buvo išvaistyta. Aš manau, kad um, ar galim kažką patobulinti, be abejo, visada turime stengtis tai padaryti, juk tai galų gale yra mokesčių mokėtojų pinigai ir mes turime dirbti Europos žmonių labui, kad jie matytų stabilumą, realias galimybės, ekonominės veiklos uh, vystimasi, kad ir jiems atsivertų nuos priekybinės galimybės. Tai yra labai svarbu. Dėl pinigų, dėl 8,6 milijonų jūs klausite Tai yra sutartis e, dėl visų tų išorės aspektų, ką ES e, darys ir, ir čia ir Europos parlamento yra tam tikros prioritetinės rytis. Kartais, kai pažiūri, tai bendrai nema, nesimato, kur tie pinigai galbūt, kur jie bus išdėlioti Tai yra penkerių metų sutartis, kuri leis mums būtent paviešinti visą veiklą EIVT, kad, ir kad delegacijos turėtų tas galimybės e, būtent teikti informaciją vis, visos, visi leidiniai ir taip toliau. Zolf Dorfler der Bahreino susitikau su e, Bahreino karalios delegacija du kartus per 60 dienų ir su visai eilė ministrų susitikau ir Saudo Arabijoje buvau. E, tikrai e, labai rimta žinia tokia perduota, kad reikia išlaikyti ramybę. Panas Lamsdorfas teiravosi dėl išvadų dėl Bahreino. Man atrodo, kad viskas labai subalansuota. Dar kartą pažiūrėjau, mus neramina, aišku, atitinkamų tarnybų darbas, kad, kad būtų išvengtas ta, smurto svarbiausia, todėl mes visus raginame išlaikyti ramybę ir um, Ir svarbu labai yra dialogas. Robertas dabar daug dirba, mėgdamas kontaktus, vėlgi ieškodamas galimybių, kaip mes galėtumėm padėti, kad būtų užkirstas kelias konfliktui. Ieškome būdų padėti žmonės, tai yra labai svarbis rytis. Panas Galeris dėl Libijos ir civilinės misijos teiravosi. Tai ir karinės apsaugos. Taip, vienas iš svarbiausių dalykų, ką turime padaryti, tai pažiūrėti, kokius išteklius mes turime. Ir kai eina kalba, pavyzdžiui, apie žmonių evakuavimą, tai aišku, kad reikia ir karinių išteklių tam. Tai labai svarbu, kad tinkamai panaudotumėm turimus išteklius, tačiau nesupainiotumėm vienų ir kitų dalykų. Jeigu atlieki civilinį darbą, padedi žmonėms, juos evakuoji, suteiki pagalbą, tai turi daryti taip, kad būtų visiškai aišku, jog tai nėra karinė intervencija. Jokių būdų. Ta reikia labai aiškiai pasakyti ir jau planavimo etape visą tai išiškinti. Dėl Ukrainos labai pritariu. Taip labai svarbu, kad demokratija, laisvės judėtų į priekį. Esu nuliūdusi, kad nėra daroma greitesnė pažanga, nes tikrai tai praverstų jų valstybėje. Taip, um, dėl proaktyvios politikos ir tie straipsniai, kuriuos aš rašau ir visą tai, ką aš darau, iš tikrųjų siekia parodyti, ką mes darome. Galbūt tikrai ne pačius. Uh, uh, uh, tie mūsų dalykai galbūt nelabai tokie e, jau patraukiantys žiniasklaidos dėmesį, tačiau labai svarbu kalbėti apie politinės, ekonominės reformas. Uh, tarkim, Bahreinas, kitos valstybės. Mes stengiamės kalbėti su tomis valstybėmis, nes norim, kad būtų demokratija ir laisvės, bet nenorime, kad būtų chaoso. Mes norime, kad vietos žmonės turėtų galimybę pasiekti to, ko jie nori, kaip galima greičiau ir sklandžiau. Ir ponia Gomes, nesutikčiau dėl ES ir Egipto. Um, aš um, priimu jūsų kritiką um, dėl opozicijos partijų. E, jaunimas tiesa dar uh, labiau tiesmukiškai tai pasako. Uh, Bet aš manau, kad e, tikrai yra pripažįstama, kad e, visų, iš visų pusių, kad mes realiai stengiamės padėti visoms pusėms Egipte rasti kelią į ateitį. Manau, kad tai yra svarbu, jog yra pripažįstama, kad ES prisėda. Bet svarbiausia yra tai, kad to šalis tai yra tų, tų šalių žmonių rankos ir mes turime tik tai padėti tiems žmonėms suformuoti ateitį. Labai ačiū. Paskutinis klausimo randas ponas Ručiakas, po to ponas Kukanas. Pone Ašton, noriu išplėsti klausimą dėl Bahreino, apskritai dėl Persijos įlankos bendradavimo tarybos klausimą. Ar ne pats laikas sukurti strategiją visoms toms valstybėms, kai kalbame apie pietinę kaiminystę, kalbame apie e, vystimąsi, reikia pinigų, Tačiau Persų įlanko šalise nereikia pinigų. E, ten yra visko, yra lenktynių, golfo turnyrų ir taip toliau. Tačiau net nėra demokratijos. Ir kaip jūs teisingai sakėte, reikia demokratijos, nes kitaip nebus stabilumo. Taigi, ar su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba negalėtume skurti evoliucinės strategijos, išlaikytume savo saugumo interesus, verslo interesus, tačiau tai būtų ir mūsų interesas, ir e, tų valstybių interesas daugiau atverti, kurti daugiau laisvės ir demokratijos. Antras klausimas, kuris yra susijęs, ar galime dirbti kartu, kartu su Turkija. Turkija buvo minėta, ji turi didžiulę įtaką, ji puikiai pažįsta regioną, jų interesas čia irgi yra, ar, galime, ar negalime kartu dirbti tenai. Ačiū, ponė vicepirminkė. Toliau ponas Kukanas, po to ponas Arlaki. Ačiū pirminkės baronienė, ačiū už jūsų darbą, ačiū už tai, kad atvykote pas mus, kad išklausote mūsų. Mano klausimas yra susijęs su pono Lunačiako klausimu. Ponios Lunačiako klausimu dėl e, Kosovo. Belgrado Prištinos dialogas prasidėjo. Jeigu jis ir nėra sėkmingas, bet tai vis tiek yra teis, teisingas žingsnis. Ką Jūs manote apie darybų ateitį? Nes esu skaitęs, kad be pradinių tikė, e, da, da, dalyvių buvo nekvestų svečių iš valstybės departamentų. Ar toks formatas išliks, ar atsiras daugiau dalyvių ar svečių? Man atrodo, dienų ir taip yra per daug. Taigi, ką manote apie tų darybų ateitį? Antras klausimas yra, kokia jūsų nuomonė situacija dėl dialogo pradėjimo su Kosovo valdžia dėl vizų režimo palengvinimo Kosovo žmonėms. Ačiū toliau, ponas Arlakis. Ir po to ponia Šakė. Ačiū. Pone, aš tam norėčiau iškelti du klausimus. Paklausti jūs nuomonės apie alternatyvius būdus spręs vidurio rytų ir Afrikos krizę. Maršalo planas yra gerai, tačiau matau mažai yra, kad yra išteklių. 10 milijardų eurų daugeliu šalių. Kai kurios iš jų be to yra gana turtingos. Man atrodo, kad tai neturės tikro didelio poveikio. Kodėl nepagalvoti apie naujus būdus panaudoti vietinius išteklius, kurių yra daug? Pirmiausia, galima raštuoti tam tikrą turtą, kuris yra sukauptas užsienyje tironų ir jų pakalikų. Tačiau, kad tai padarytume, reikia daugia šalių priemonių. Nes jeigu tai paliksime, tai atskiros valstybės narės iniciatyvai, tai nieko nepavyks. Bet to dar galima panaudoti dar didesnius išteklius, tai yra Persų įlankos ir vidurio rytų e, ginkluotę. Jos išleidžia 50 milijardų per metus ir tie ginklai yra sutilpti trijose, keturiose šalise, kurios, kurios gali panaudoti tuos ginklus neteisingai. Kodėl nepagalvojus apie tų ginkluočių sumažinimą ir lėšas skirti e, regiono plėtrai. Toliau kolegė Šakė ir po to ponia Nibler. Ačiū pirmininkė. Vyriausiai galiotinė, džiaugiamės jūsų pastangomis esant greitiems pokyčiams ir didėjant poreikiui imtis kuo skubesnių veiksmų. Dėl Irano noriu padėkoti Jums ir tarybai, kad sutiko su parlamento raginimais imtis sankcijų dėl žmogaus teisų pažeidėjų. Noriu paklausti, kada tai bus padaryta ir kas manoma apie tai, kaip, koks yra Irano vaidmuo regione, atsižvelgiant į neramumus ypač Bahreinę. Ačiū. Toliau pana Nibler ir toliau pana Šulcas. Ačiū, ponė. Komisijos pirmininko pavaduotoja, aš kitoje pusėje sėdžiu. Kai kurie kolegos minėjo Bahreiną ir mūsų politiką Arabijos pusėsalio atžvilgių. Kolegė Chrysler Dörfler jūsų klausė, kokia yra mūsų strategija, kad pasiektume savo tikslų Bahreinė. Jūs minėjote, kad buvo kalbamasi su E, karaliumi ir su dviem ministrais. Toks atsakymas tikrai mūsų netenkina. Kaip ir daugelis kolegų čia sėdinčių, aš raginčiau e, jūs suformuluoti Europos politiką e, šiam regionui ir mums ją pristatyti, kadangi turime kalbėti ne tik apie Bahreiną, tačiau taip pat ir apie Jemeną, Didžiulį susirūpinimą man kelia Bahreino vyriausybės e, žingsnis įsileisti į šalį Saudo Arabijos karinės paėgas. Mes norėtume išsamesnės analizės, taip pat ir apie mūsų santykius su Iranu ir prašyčiau ir raginčiau jūs nepasitenkinti vien e, keliais pokalbiais su pora ministrų. Mums reikia išsamesnio atsakymo. Noriu aiškiai pasakyti, kad Libijoje mūsų kaiminėme ar regione vyksta karas, o mes čia diskutuojame apie humanitarnės pagalbos teikimas. Su visa pagarba prašau jūsų nelaukti, kol uh, gausite arba sužinosite, kokia yra valstybė narių pozicija. 27 valstybės, 27 užsienio ministrai visą laiką uh, laikysi skirtingų pozicijų, e, formuokite ES poziciją tam, kad e, valstybių narių ministrai po to galėtų jau savo ruoštų gyveninti ES pozicijas. Ačiū. Kolega Šulc, po to <clears throat> kolega Liozink. Yeah. <clears throat> žvelgdamas į kolegą, atsakydamas šiek tiek pavėluotai į kolegos Lansdorfo pastabą, manau, kad Vokietijos žalieji ilgą kelią nuėjo, kol atsisakė visiškai pacifistinės pozicijos priešingai nei Vokietijos liberalai, kurie verčia kailį pakankamai greitai. Aš tikrai nepavyzdžiu Jums, ponė Ešton, kadangi Jums keliami didžiuliai reikalavimai Ir su jumis siejami didžiuliai lūkesčiai. E, ir girdint tokius pasisakymus arba vertinimus e, susijusius su 1953 e, rezoliucija, kuomet Putinas pavadino tai netgi kryžiaus žygių, tai tikrai Rusija savo ruoštų kariavo su Gruzija ir dislokavo savo paėgas e, tiek Padnestreje, tiek e, e, Abhazijoje ir Pietų Osetijoje neturėdama jungtinių tautų mandato. Paus Lavrovas jums atsiuntė laišką siūlydamas atitinkamai išspręsti padnestrės problemas. Ar galėtumėte mums pristatyti tą laiško turinį ir kaip ketinate į jį reaguoti? Ačiū, kolega Liozink kolegė, po to Mūnys kolegė. Pone Ešton, remiantis atitinkamais pranešimais, Libija bombarduojami ne tik aerodromai oro uostai, tačiau taip pat ir karinių, karinės amunicijos sandėliai, taip pat sveikatos priežiūros institucijos. Ar tos priemonės reikalingos, kad būtų užtikrinta neskraidimo zona? Ar jūs nemanote, kad e, taip yra vykdoma plataus masto parama vienai kariaujančiai šaliai. Teigiama, kad e, tokios priemonės numatytos rezoliucijos 1974 straipsnėje ar Arabų lyga ir Afrikos sąjunga visą laiką nepasisakė prieš bet kokią prieš bet kokias kitas karinės priemonės išskyrus neskraidimo zonos užtikrinimą. Mes jau anksčiau visą laiką e, kalbėjome apie būtinybę užsitikrinti Arabų lygos valstybių paramą šiai intervencijai. Toliau prie strategijos grįžtant visą laiką kalbama apie Libijos tautos išlaisvinimą. Ar, ar yra parengta ta strategija, ar yra remiamasi E, kokiais nors e, ankstesniais pavyzdžiais, galbūt Irako atveju, kaipgi baigėsi Irako tautos išlaisvinimo strategija, kaip reiktų vertinti jos įgyvendinimą arba atitinkamą strategijos įgyvendinimą Afganistane. Ar jums nekyla abejonių dėl e, šios intervencijos tam tikro nelegitimumo tarptautinės teisės požiūrių? Ačiū. Pirmininkas. Ačiū žodis suteikiamas kolegai Munis de Urkyza, o po to pasisakys kolega Koval. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Ešton. Noriu padėkoti Jums už ES atstovavimą šiomis aplinkybėmis Ispanijos parlamente. <clears throat> vyriausybė susilaukė patari, pritarimo siekdama dalyvauti įgyvendinant jungtinių tautų rezoliuciją 1933, tik trys parlamento nariai, nariai balsavo prieš Ispanijos dalyvavimą dėl Jemeno. Jemenė susidarė tokia padėtis, E, kad gali vykti tokios permainos kaip Egipte arba kilti karas kaip Libijoje. Atsistatydino ministrai, e, kariuomenės aukšto rango vadovai, prezidentas Alehas siūlo surenkti rinkimus 2012-aisiais. E, opozicija paskutinį minutę atmetė šį prezidento pasiūlymą ir jūsų tarnybos remdamosi skirtingose valstybėse sukaupta patirtimi bando parengti tam tikrus scenarius, kurie e, galėtų vykti e, šioje šalyje e, siekiant užkirsti kelią panašiems įvykiams Jemenė kaip kitose šalise. Ačiū. Žodis kolegai Kovaliui po to kalbės ponas Howard. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau tarti keletą žodžių e, apie rytų politiką. ES kaimynai rytuose labai įdėmiai stebi mūsų požiūrį į kaiminystės politiką ir laukia aiškių ženklų, aiškių žodžių ir pažadų dėl to, kad kaiminystės politika bus labiau orientuota į pilietinę visuomenę ir aktyviau bus įgyvendinama. Dėl Ukrainos, apie kurią noriu pakalbėti, Be Ukrainos noriu taip pat paklausti apie padėtį Baltarusijoje. Lenkijos užsienio ministras Sikorskis kelis kartus tvirtino, kad Lukašenkos padėtis galėtų tapti panaši į Šiaurės Afrikos kai kurių vadovų padėtį, nes Ukraina veikia kalėjimų, kuriuose laikomi politiniai <clears throat> kaliniai. E, manau, kad reiktų imtis veiksmų dabar Baltarusijos atžiūrių, kad paskui neliktume prie suskilusios geldos, kaip e, šiuo atveju Šiaurės Afrikoje žodis kolegai Hauitui, po to Nevskiui. Uh, Ačiū vyriausiai galiotinė dėl Libijos. Svarbiausia, aišku, kai eina kalba apie humanitarnę pagalbą, yra parūpinti gerimo vandens tiekimą ir aš linkiu Jums sėkmės. Ji m, mm, gražiai kalbėjo apie kontaktų tinklą su Libija, tačiau noriu pasirauti ir vyriausiai įgaliotinė galėtų įvertinti, kiek įmanoma bus išlaikyti e, ir stiprinti tarptautinį konsensusą dėl humanitarnių karinių veiksmų šioje šalyje. Dėl Egipto, kaip žinote, buvau vienas iš Europos parlamento narių, lankiausi šalyje per referendumą ir pagrindinė aištėje žmonės kalbėjo, kad jiems net nerū. Jie norėtų daugiau intervencijos, daugiau pagalbos. Taigi noriu paklausti, ar ankstyvų rinkimų rinkimų klausimas reikštų, kad ES turėtų sustiprinti um, pagalbą, uh, abi partijas turėtų sustiprinti ir pilietinė visuomenė taip pat. Ir ar vyriausia įgaliotinė pritartų, kad mums reikėtų su Egipto karinė taryba taip pat, uh, kaip galima greičiau sutarti, mm, taip pat ir dėl rinkimų stebėjimo misijų, misijos, kuri jau galėtų vykti netgi birželio mėnesį. Kolega Neski. Господин колега Невски. Благодаря много, госпожо Аштън. Аз имам няколко политически коментара. А, първо, резолюция 1973. Ten rezoliucijos 1973 tai yra labai aiški žinia, kad žmogaus teisės nėra šalies vidaus klausimas. Konsensas šiuo klausimu gali būti uh, žvelgiamas tame, kad Rusija, Kinija ar Vokietija nevetavo šios rezoliucijos, nesustabdė jos prieimimo. Manau, kad tai labai pozityvus ženklas ir reikia sveikinti jį. Aišku, kad pozicijos skiriasi, tačiau manau, kad kokybinė prasme tai yra naujas etapas tarptautiniuose santykiuose. Antra, Gaddafi e, remia tokios šalis kaip Baltarusija ir Serbija. Tai rodo, kad tai nėra konfliktas tarp islamo ir krikščionybės, tai yra konfliktas tarp demokratijos ir diktatūros. Mūsų strategija turi būti formuojama pasiremenčiais principais dėl vidurio rytų. Toliau. Kol kas mūsų požiūrės į vidurio rytus buvo pakankamai supaprastintas, jei leistė tai pasakyti. Mes galvojame, kad vidurio rytai yra arba islamistiški, arba diktatoriški, tačiau panašu, kad mm, reikėtų išvelgti daug daugiau niuansų ir vakarų parama buvo labai svarbi revoliucijoms tose valstybėse vidurio rytuose. Taigi, manau, kad pasaulis yra ne vien tik tai um, nafta ir įvairios, įvairius interesai. Panas Paleckis. Sorry, thank you, uh, <laughs> Mr. President. Ačiū, ponė pirminkė. Dar vienas klausimas dėl Baltarusijos, ponė vyriausiai galiotinė. Europos parlamentas prieš du, šiemet patvirtino dvi rezoliucijas dėl Baltarusijos, kur jis ragina ES institucijas pradėti darybas su Baltarusija dėl vizų palengvinimo režimo. Dauguma parlamento narių yra įsitikinę, kad uh, sumažinant e, vizos mokestį, kuris yra 60, proc, 60 eurų, kas yra didelė suma baltarusiams, būtų galima padėti skatinti demokratiją ir pasiekti pokyčių, pokyčių e, režime. Kada Jūs manote galėtų prasidėti tokios darybos dėl redmisijos sutarimo, dėl vizų palengvinimo režimo ir kokia yra Baltarusijos nuomonė šių darybų atžvilgių. Pone Ašton, dabar prašom Jūs padaryti išvadas. Ačiū, pone pirmininkė. Buvo užduota daug klausimų, pasistengsiu atsakyti, kaip galima daugiau iš jų. Ponas Rūčiakas dėl strategijos Persijos įlankos šalims. Tai labai įdomu. Man atrodo, kad Persijos įlankos šalių tarybos susitikimas vyks greitai ir mes kalbėsime apie tai, mes kalbame su įvairiomis regiono šalimis, dialogas yra geras ir jie turbūt pirmiausia jie norės, kad jie būtų vertinami kaip atskiros šalis su skirtinga, skirtingais bruožais ir su jais bendrauti reikėtų skirtingai. Aš sinku su jūs pastabą dėl bendro darbo su Turkija. Turkija yra svarbiausia partnerė be Junktinių valstybių, su kuo man tenka dirbti ir šitame regione yra labai svarbi. Ponas Kukanas. Nesakiau ponė Ilūna, čia dabar turbūt atsakysiu. Pritariu dėl liberalizmo palengvinimo, svarbu, kad vyktų dialogas. Rytoj komisijai taip pat pasakysiu pažadu apie tai. Robertas Cooperis e, su manimi vakar aptarinėjo tai, kaip svarbu lengvinti priekybą tame regione. Svarbu, kad Kosovas pamatytų, kad dialogas yra skirtas jiems, tai yra jų ateitis. Ir aš tikrai noriu, kad jie suprastų tai. Jūs klausite apie valstybės departamento dalyvavimą. E, Prištinai buvo labai svarbu, kad toks svečias ten dalyvautų. Ir aišku, daryboms mes linkime sėkmės ir giriame tai, kas jau nuveikta abiejų pusių. Pone Arlaki, dėl maršalo plano ir dėl to, kad reikia daugiau išteklių. Negalime areštuoti žmonių turto, tačiau išaldyti galime ir tai darome. Klausimas yra išsiaiškinti, kam tas turtas priklauso, tai yra svarbu. Tačiau e, jūsų pastaba dėl bendro plano ir išteklių. Daugelis tų šalių turėjo išteklių, kurie iš jų atidimti. Pone Šakė, dėl sankcijų už pažeidimus, žmogaus teisų pažeidimus. Kada tai bus daroma? Čia parašyta, kad bus tai daroma greitai kada bus planas parengtas. Neturiu Jums konkrečios datos, bet tai daroma. Irano įtaka Bahreine yra labai įdomus klausimas. Viena vertus, aš nenorėčiau, kad tai būtų priežastis Bahreino valdžiai kalbėti su protestuotojais. Kita vertus, amerikiečiai mano, kad yra priežasčių nervintis. Taigi reikia siekti balanso. Todėl mes, mes ir sakome, kad reikia siekti pusiausvėrius, reikia, kad dialogas pajudėtų. Iranas. E, dėl Bahreino dar. Kronprincas, Bahreino kronprincas patekė įdomų pasiūlymą, kad būtų pradėtas dialogas bei šanksinių sąlygų, įtraukiant įvairias nuomonės ir aptarti, kokie žingsniai laikui bėgant privestų prie tam tikros konstitucinės monarchijos galbūt ar kažko kito. Tačiau planas, planą jis pasiūlė. E, problema yra, kaip visus įtraukti, nes jeigu išdėsta išsankstinės sąlygas, tai gali ir nepavykti padaryti. Man atrodo, kad jis teisus pradėti dialogą be išsankstininių sąlygų ir kaip galima greičiau. Mes kalbėjome su karaliaus pasiuntiniu, sakydami, kad manome, jog tai yra teisingas kelias. Smurtas, kuris pasireiškė kelią nerimą. Ir kalbantis su užsienio reikalų ministru, pasiūliau jam kad jie kalbėtųsi su daug kuo, sakydami, ką jie ketina daryti. Taip pat su ES ambasadoriais. Ir tuo pagrindu jis dabar su jais ir tarasi ir aiškina, kas galėtų įvykti. Iš tikrųjų, mūsų planas yra paremti tą dialogą. Man atrodo, kad opozicija nori dalyvauti dialoge, vyriausybė taip pat. Tačiau klausimas yra, kaip tai padaryti. Taigi, idėjų yra daug ir mes stengiamės pasistengti jiems padėti. Aš tikrai nenorėjau išvengti šio klausimo. Reikia diferencijuoti mūsų požiūrį į skirtingas šalis. Jų poreikiai yra skirtingi, jos yra skirtingos. Tai, ką darome vienoje šalyje, yra visai kas kita, kas yra kitoje. Mes bandome neprimesti nieko iš šalies. Ir tai yra nepaprasta. 27 valstybės narės turi Europos poziciją, ar, ar reikia ją turėti. Jeigu mes ką nors darome be to vaidmens, kurį atliekame, man reikia dar ir 27 valstybių narių. Europos džiaugsmas yra tai, kad 27 narės gali parengti poziciją ir veikti pagal ją visais klausimais valstybės narės turi jausti, kad jos yra suverenės valstybės ir priima savo sprendimus pagal e, saugumo tarybos rezoliuciją, pagal e, užsienio ministrų tarybos išvadas, niekas prieš jas nebalsavo. Tame procese vyksta daug diskusijų. Aš patik galimybės, aš patikiu iniciatyvą, sakydama, ką mes galime padaryti. Ir po to ES turi susitarti, kas bus daroma. Aš inicijuoju daug dalykų, tačiau galų gale tam, kad panaudotume šalių e, išteklius, turime sutarti su jomis, ką reikia padaryti. Pona Šulcas, dėl Padnestrio. Man atrodo, kad bendrai sutarėme, turėtų būti, koks turėtų būti rezultatas. Kalbėjausi prieš keletą savaičių su Moldovos ministrais ir su Rusija. Mes sutarėme, kad mes Norime matyti judėjimą į priekį, kad Padnestris pripažintų savo ateitį su Moldova, kai bus sprendžiami įvairios klausimai. Mes sutarėme dėl galutinio taško, tačiau klausimas, kaip jį pasiekti. Mes stengiamės veiksmingiau bendrauti su Rusija, kad darybos pajudėtų. Tai yra išsprendžiama problema pagal mano analizę, nes visi žino, ko nori pasiekti ir tiesiog reikia sugalvoti, kaip tai pasiekti. Taip pat reikia nepamiršti, kad be pietų kaiminystės turime daug kitų dalykų, apie kuriuos reikia galvoti ir man atrodo, kad per atmiausias savaitės pasieksime rezultatų. Pone Liozing, neskraidimo zona. Kokia yra Arabų lygos pozicija? Taip, ši idėja yra fundamentali, bet tai yra viskas labai sudėtinga. Ką darome visoje kaiminystėje yra sudėtinga, nes kiekvienoje šalyje yra sudėtingų klausimų, kuriuos reikia suprasti ir gerbti. Klausimas yra ne tik tas, ką daryti Egipte, Tunise ar Bahreinė, bet taip pat ir pripažinti, kad ką, tai, ką galime ir turime daryti, kad padėtume žmonėms veiksmingai ir tai skiriasi įvairiose šalise. Aš neatsiprašinėjau, tačiau viskas yra sudėtinga. Kaip po atostogų e, grįžome į darbą, niekas negalėjo numanyti, kas vyks. Dėl šalis, dėl kurių nerimavau praėjusiu metu pabaigoje, tai buvo Sudanas, Dramblekaulio kantras, tačiau aš nežinojau, kad tokia situacija yra kaip dabar. Na ir aišku, svarbiausia suprasti, kaip padėti žmogu, žmonėms ir kaip dirbti su partneriais. Dėl to Arabų lyga yra labai svarbi, palaikome su jais dialogą ir kalbamės kasdien ir toliau tai darysime. Ir aš tikrai gerbiu Arabų lygos darbą. Nemanau, kad jų pozicija skiriasi nuo mūsų. Klausimas dėl Jemeno. Dabar, atrodo, įgyvendamas man blogiausios baimės. Per pastarosius mėnesius, per Jemeno draugų procesą mes bandome įtikinti e, prezidentą ir ministrus užmėgsti ryšius su opozicija. Todėl reikia užtikrinti, ir toliau, kad mes juos stumtume, nors sąlygos yra mažiau palankios, e, kad būtų bendradarbiaujama, prezidentas atsisako atsistatyginti, tačiau situacija keičiasi greitai ir pamatysime, kaip bus toliau, tačiau aišku, situacija kelia nerimą. Toliau, kaiminystės politika, tikslingesnė kaiminystės politika. Aišku, kad ji turi sugebėti greičiau reaguoti, diferencijuoti, būti lankstesnė, atsižvelgti tai, ką reikia daryti skirtingose šalise ir skirti išteklius kaip galima greičiau. Toks ir yra mūsų kaiminystės politikos peržiūros tikslas. Dėl Baltarusijos Pernai, vakar kalbėjome apie Baltarusiją, apie, apie tai, kokias priemonės toliau taikyti. Sustikau su Baltarusijos opozicijos lyderiais, kuomet jie buvo paleisti iš karėjimo arba su jų šeimų nariais sustikome. Mes aiškiai teigiame, kad situacija yra baisi, mes darėme pareiškimus ponui Martinovui ir aiškiai pasakėme, ko norime iš Baltarusijos. Neramu tai, kad jie neina tinkama linkme. Taigi mes bandome taikyti ribojančias priemonės ir palaikyti dialogą su žmonėmis. Nes tai yra svarbu. Pone Hautai, tarptautinis sutarimas yra svarbus, jis egzistuoja. Įvairios pusės dirba kartu. Sutinku, kad Jauni, jauni žmonės iš tikrųjų nori, kad mes būtume aktyvesni. Na, o ankstyvi rinkimai, aišku, yra iššūkis, jeigu jie bus rengiami anksti. Mes stengsimės padėti tuos rinkimus rengtis. Tačiau dėl rinkimų stebėjimo misijos, tai jie turi mus pakviesti. Ir mes tenksimės apie tai užsiminti. Pone Nevski supaprastintas požiūris. Nemanau, kad mes įsivaizduojame viską taip, kaip jūs apibūdinote. Tai nėra įvairių tradicijų parodija. Vertybės, kurių siekia žmonės regione, yra tokios pačios. Tai yra visuotinės vertybės, ne tik europinės. Ir turime kartu su tai žmonėmis siekti jų gyvavimą. Ponas Paleckis dėl Baltarusijos. Mes išdėstime darybų mandatą dėl vizų režimo palengvinimo vasario 28 ir ketiname pradėti diskusijas, dar neturime datos, bet pranešime jums ar tai. Pagaliau, ponia pirmininkė, labai ačiū, aš neketinau kalbėti taip ilgai. Kažkas pradžioje E, sakė, kodėl man nedirbti mažiau. <clears throat> Tačiau, jeigu aš kurį nors praleisiu, tai jūs man sakysite, kodėl jūs nedirbate to. Labai ačiū už parlamento paramą išorės veiksmų tarnybą. Čia kaip skridimas lėktuvų vis dar e, prisuknėjant sparnus, o kažkas tuo pat metu nori nuimti uodegą. Nėra lengva, tačiau mes tengiamės e, padėti pasauliui, visiems žmonėms įvairiose pasaulio dalise ir man didelė garbė jūsų vardu ir institucijų vardu e, atstovauti Europą. Ačiū. Ringraziamo ancora l'alto rappresentante, speriamo di rivederla quanto prima. Ačiū vyriausiai galiotiniai, tikimės susitikti su jumis kaip įmanoma greičiau ir aptarti mažiau problemų. Mėly kolegos, aš norėčiau paprašyti visų neišeiti iš salės, nes dar turėsime balsuoti. Pana Tenokui, pana Tenokai, prašau grįžti į savo vietą. colleghi. Dobbiamo procedere a una votazione elettronica. Ir kolegos, dar turėsime balsuoti elektroniniu būdu dėl rezoliucijos projektų, dėl Islandijos pažangos ataskaitos 2010 metų. Kristian Preda yra pranešėjas šio, šios ataskaitos rengėjas. Visų norėčiau prašyti išsitraukti savo balsavimo korteles, kad galėtume pradėti balsuoti. Jeigu neprieštaraujate, tai tęsime posėdį. Trečiasis punktas, pirmoji pataisa. Balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį. Tiksliau, prašau balsuoti dėl pirmosios dalies elektroniniu būdu. Antroji dalis, tai yra pirmoji dalis patvirtinta, dabar balsuojame dėl antrosios, e, tiksliau jinai atsimta. <clears throat> Antroji pataisa, kas už, prieš, atmesta. Žodinis pakeitimas dešimtai 10 punktui. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. Penktasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko pritarta. Šeštasis pakeitimas už, prieš, pritarta. Aštuntasis pakeitimas už, prieš, pritarta. Žodinis pakeitimas, kas už, prieš, pritarta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Vienuoliktasis pakeitimas už, prieš, pritarta. Žodinis pakeitimas numeris 3, kas už, prieš. Prašyčiau dar kartą balsuoti, kas už, prieš, pritarta. Dvyliktasis pakeitimas už, prieš, pritarta. Tryliktasis pirmoji dalis, kas už, prieš pritarta, antroji dalis atsimta, keturioliktas pakeitimas kas už, prieš pritarta, penkioliktas pakeitimas kas už, prieš pritarta. Ketvirtasis žodinis pakeitimas, kas už prieš pritarta. <clears throat> 17 pakeitimas, nes 16 atkrinta, kas už 17, kas prieš atmesta. 18 kas už, prieš atmesta. 19 pakeitimas kas už, prieš atmesta. 20 pakeitimas kas už, prieš atmesta. Galutinis balsavimas e, pagal procedūrą turime balsuoti elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Vienas kolega nebalsavo. Patvirtinta, pritartam.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 Bien, mes chers collègues, nous, nous reprenons la. Mėly kolegos, tęsėme posėdį ir kalbėsime apie situaciją Bahreino karalystėje. Sveikiname poną Mingarelį ir poną Kuber, kuris yra vyriausios įgaliotinės specialusis e, pasiuntinys, tik e, su ponė Vyriausiai galot nekalbėjome, o ponia Anželika Nibler vadovauja Persų įlankos šalių. Delegacija su e, Persų įlanka. Taigi, ponė Mingarelį, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Lab, Labai džiaugiuosi šią galimybę ateiti į parlamentą, pasidalyti informaciją su jumis. Bahreinas, kaip jūs žinote, aišku, delegacijos e, vietoje mes neturime, taigi turime pasiremti informaciją iš ambasados Riadė, Saudo Arabijoje, taip pat iš kitų persų įlankos šalių ambasadų. Per, mes turime gauti informaciją per valstybių narių ambasadas. Uh, Situacija keitėsi, aišku, paskutinėmis savaitėmis. Dauguma gyventojų išreiškė nepasitenkinimą politinę, ekonominę, socialinę situaciją e, ir šalies vadovais. Panašu, vėlgi, akcentuočiau, panašu, kad uh, šio mm, nepasitenkinimo ištakos būtų iš esmės ekonominės, socialinės ir politinės. Tai reiškia, kad dauguma gyventojų galvoja, jog mm, santvarka mm, nesirūpino didžią daugumą gyventojų, nepastalėjo tinkamai šalies turtu, kad sprendimus priiminėjo mažuma ir nebuvo tinkamai gerbiamas šalies gyventojų daugumos orumas. Tokiu būdu aišku, ir dėl tikėjimo čia yra problemų, 70 procentų yra šytai, apie 30 procentų, tai yra mažuma, yra sunitai. Be abejo, situacija dėl to tik tai dar labiau komplikuojasi. Uh, Mes iš karto rekomendavome valdžiai pabandyti užmėgsti realų nuoširdų dialogą su manifestantais, demonstrantais, atsižvelgiant į jų um, esminį nepasitenkinimą, kuris yra būtent ekonominis, socialinis, politinis, kaip jau sakiau, būtent um, vis mm, didėja tarp gyventojų tas nepasitenkinimas dėl šios karalystės valdymo, tačiau dialogas nebuvo nu, užmėgstas ir panašu, uh, kad ta, tas konfliktas, kuris iš pradžių buvo socialinio pobūdžio, dabar vis labiau krypsta į tikėjimų, religijos skirtumais paremtą konfliktą. Aišku, dar ir reikia atsižvelgti į regiono specifiką. Tai yra šytų ta dauguma jaučiasi tarsi jie netinkamai, tarsi su jais elgiamasi Bahreinė, bet to, aišku, žinome, yra nekokia situacija Bahrein yra bandoma kažkaip tai um, užsitikrinti um, pusiausvyrą valdžioje su sunitais, aišku, Libane atitinkamai at, atgarsiai girdimi, kur vėlgi solidarizuojamasi su šytais, bet o Saudo Arabijoje vėlgi ten yra didžiausi naftos ištekliai Tai irgi padariniai kitam keliauja. Krizė yra šalies viduje, ji visa aštrėja dėl to, kad nėra nacionalinės valdžios noro uh, um, realiai užmėgsti nacionalinį dialogą, bet aišku yra dar ir tas regioninis matmuo būtent dėl to, kad uh, viskas linksta į tikėjimų paremtą konfliktą ir todėl aišku, kad padariniai gali būti juntami ir kitose šio regiono valstybėse. Vyriausioje galiotinė kalbėjosi telefonu su užsienio reikalų ministerija, būtent prašoma susilaikyti nuo jėgos panaudojimo, mm, buvo raginama pradėti nacionalinį dialogą. ES kiek jį gali norėtų suvaidinti tarpininko vaidmenį, todėl jį pasiuntė Robertą Cooperį į tą šalį netaip seniai ir buvo taip pat ir užsienio reikalų reikalų ministrų tarybos vakarykštės pareiškimas, kur buvo pasmerktas smurto panaudojimas prieš kelias dienas, buvo paragintas e, abi pusės susilaikyti nuo bet kokių um, netinkamų veiksmų, ypač kreipiantis į valdžios struktūras, kad jos nedary, nesimtų netinkamų veiksmų ir taip pat mm, buvo tam tikra prasme iš ES pasisiūlyta padėti kiek, kiek būtų įmanoma. Tai tiek gal apie situaciją toje šalyje. Mm, aišku, Bahreino. Uh, karališkas pasiuntinys dirba Briuselėje jau kurį laiką, taigi mes turime galimybę palaikyti ryšį ir gauti informaciją apie tai, kas vyksta toje šalyje. Balandžio 20 dieną įvyks mini, metinis ministrų susitikimas tarp ES ir E, Persų įlankos arabų šalių bendarbiajimo tarybos atstovų ir čia ES pasistengs perteikti pagrindinės mintis. E, Aišku, reikia būti realistais ir reikia suprasti, kiek mes turime to sverto e, priemonių, kurias galėtumėm panaudoti, kad iš esmės tai yra ribotos galimybės iš mūsų pusės. Be to reikia turėti omenyje, kad Saudo Arabijos pajėgos, kurios yra dislokuotos dabar Bahreinė, dar labiau padaro tą situaciją situaciją jautrę. Tai gal taip galėčiau dabar apibendrinti situaciją toje šalyje. Pane Kuper, ar jūs norėtumėt kažką dar pridurti ar vėliau? Gerai, pranyblė. Ačiū, ponė pirmininkė. Tris pastabas turėčiau savo ruoštų Noriu padėkoti komitetui už tai, kad skiria dėmesio įvykiams Bahreine ir kad gauname naujausią, bet ir piškiausią informaciją iš mūsų ekspertų lūpų. Jūs minėjote, kad vyriausybė stengiasi pradėti dialogą, tačiau dialogas nevyko, kaip supratau. Galbūt galėtumėte šiek tiek daugiau apie to priežastis pasakyti ir asmeniškai vertindamas, ar manytumėte, kad tas dialogas galėtų būti vėl atgaivintas. Nes manau, kad tai yra vienintelė galimybė <clears throat> mums remti demokratinius judėjimus. Antras dalykas, kuris buvo mažai minėtas, tačiau buvo minėtas, Saudo Arabijos karinės pajėgos buvo pakviestas į Bahreiną ir tokiu būdu bandoma spręsti savo šalies vidaus problemas pasitelkus karinę pagalbą iš užsienio internete. E, yra informacijos iš įvairių žmogaus teisų apsaugos organizacijų apie plataus masto smurto taikymą. Tarptautinė žmogaus teisų federacijos ir Bahreino žmogaus teisų centro vadovas Bahreine buvo suimtas. Tokios informacijos turime, ar galėtumėte ką nors apie tai pasakyti, taip pat apie kitus taikiai demonstravusių asmenų suėmimus Taigi būtų įdomu iš pirmų lūpų sužinoti, kaip jūs vertintumėte padėtį ir ką galėtų padaryti ES, siekiant e, ją pagerinti. Ir noriu paklausti, e, kokį poveikį gali turėti Bahreino įvykiai <clears throat> regiono valstybėms. Persų įlankas kitoms valstybėms, taigi būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Ačiū. Merci, Madame Nibler. Ačiū, ponė. Ačiū, ponė Nibler. Aš turėčiau užduoti Jums klausimą, jeigu... Atsiprašau. E, ponas Tanakas, nemačiau, Jūs užsirašęs. Ačiū, pirmininkė. Anksčiau vyriausiosios įgaliotinės prašiau netaikyti dvigubų standartų ir pasmerkti protestuotojų sušaudimą. Tačiau pareiškime man atrodo, nebuvo balansuotos pozicijos, nepaisant to, kad Bahreinas yra vakarų sąjungininkas ir netgi ten įsikūręs Junktinių valstybių šešatis e, laivynas. Aš suprantu, kad e, Crown Princess nori dialogo su opozicija, nors atrodo premjeras ir karalius laikosi kitokios nuomonės, be abejonės, kad suni monarchija nepakankamai darė, kad e, pagerintų šitų mažų daugumos padėtį. Vienas protestuotojas sakė, kad užsienie, užsieniečiui lengviau gauti darbą negu šitui Bahreine. Tai sako daug. Tikiuosi, kad Saudo Arabijos e, e, dalyvavimas bus apribotas. Taip pat nerimaujame dėl Irano kišimosi įskaitant tam tikrus e, grasinimus, galbūt Robertas Kuberis galėtų atsakyti. Dekolonizuodama Persijos įlanką, Junktinė karalystė padarė klaidų. Ir atrodo, kad e, Teheranas iki šiol dar nepripažįsta Bahreino suvereniteto. Ponas Maeris. Ačiū pirmininkė. Ką tik girdėjome, kad ypatingai galiotinė sakė, kad e, per pastarąsias savaitės išnyko, dingo keli šimtai žmonių. Buvo susprogdinta ligoninė, areštuoti gydytojai. Todėl vaizdas yra gana sudėtingas. Žmogaus teisų pagarbos prasme taip pas apsunkino dar Saudo Arabijos e, karinių pajėgų invazija. Manau, kad tai yra invazija iš absoliutinės monarchijos pusės. Aš nenorėčiau, kad įvyktų vakarų intervencija karinė intervencija nei Saudo Arabijoje, nei Bahreinė. Tačiau aš sakau, kad mes matome vakarų vaidmainavimą, dviejų dvigubų standartų taikymą. Saudo Arabijoje taip pat nėra partijų, nėra rinkimų, yra taikomos fizinės bausmės. Na, jungtinių, kar, jungtinių, vals, jungtinių tautų komitetas pasmergė tokių metodų taikymą. Kai kas sako, kad tokia praktika yra islamo tradicijos. Na ir dar taip pat yra religijos policija, kuri prižiūri, kad moteris būtų tinkamai kabutėse apsirengusią, kad vienas viešoji transportų nevažiuotų, nelydimas vyro iš jų šeimos. Ir tokiame kontekste, man atrodo, kad ES turėtų įsikišti. Esu sakęs tai prieš Libijos krizę, prieš ten pradėtas represijas. Tačiau vėl iškyla naftos e, problema, mums reikia naftos, naftos trūksta ir negalima kiršinti regiono, nuo kurio priklausome naftos prasme. Taigi, ar netrodo, kad mes ekonominius interesus statome aukščiau demokratinių interesų? Na, karinės intervencijos turbūt nebus, bet e, turime diplomatiškai, keldami e, reikalavimus kelti. ES nesėmė griežtesnių veiksmų nei Barako atžvilgių, aišku, nedarys to ir Saudo Arabijos atžvilgių. Mes vis bijomės juos suerzinti, nes norime tos naftos. Jeigu tai padarytume, neturėtume naftos pramoniai nei šviesai. Kaip ten bebūtų? Turime laikytis energingos pozicijos, turime siūsti aiškius signalus dėl to, kas vyksta Bahreinė ir Saudo Arabijoje. Na, o gaunamos žinios iš Ženevos, iš vyriausiojo galiotinio pabėgėlių klausimams, atrodo, kad turėtume nusiųsti aukšto lygio delegaciją į šį regioną. ir turime patys pasižiūrėti, kas vyksta. Tuomet galbūt galėtumėme įsikišti diplomatinėmis priemonėmis, kad sustabdytume represijų spiralę. Pone Brantner, ačiū. Labai trumpai dėl Bahreino. Kolega Lamsdorf tik paminėjo, uh, kritiką, kuriai aš visiškai pritariu. Dėl to, kad Mm, tame komunikate, kurį išsintinėjo pane Ašton, buvo būtent kalbama apie susilaikymą nuo smurto, nuo jėgos panaudojimo, kad abi pusės turi nuo to susilaikyti. Kad iš tikrųjų labai keista, kad mm, ir valstybinės pajėgos su snaiperiais, su visom ginkluotom pajėgom ir taip toliau, ir Saudo Arabijos karinė pagalba, sta, ir greta į tą, į tą pačią gretą, tą pačią pusę lyg ir prilyginama yra demonstrantai tiesiog eiliniai paprasti žmonės. Taigi aš norėjau paklausti, kaip dabar čia taip atsitiko, kad būtent taip įvertinta ta situacija. Ir dabar dar kitas klausimas dėl Saudo Arabijos. Um, ką jūs darote dėl uh, Saudo Arabijos intervencijos, uh, dėl uh, Persų įlankos, Arabų šalių bendradarbiavimo tarybos, tarkim, indėlio ir taip toliau, kas yra daroma šiais rytyje. Merci, monsieur Kreisler-Dorfler. Pone Mingarelė, ačiū už Jūsų pristatymą anksčiau turėjome galimybę aptarti Bahreino padėtį su Keiti Ešton, vyriausiai galiotinė. Ar manote, kad šalyje bus vykdomos esminės reformos? Ar pirmiausiai Bahreino režimas lauks įvykių Libijoje atomazgos? <clears throat> nes e, šalies gyventojų dauguma turbūt nepasitenkins smulkiais kasneliais, kuriuos e, jai ketinama numesti. Ir iš tiesų JAV yra savo penktąjį laivyną dislokavusi Bahreinė, tai dabar nenorėtų pyktis niekas su Saudo Arabija, nes padėtis yra kitokia nei Libijos atveju, kuri izoliuota nuo didžiosios pasaulio dalies, tačiau mes turėtume stengtis netaikyti dvigubų standartų, nes jeigu Libija užėmė vienokią poziciją, tai turėtume Bahreino atveju jos taip pat laikytis. Ką apie tai galėtumėte pasakyti, ponė Gomeš? Europos parlamento delegacija vadovavimo pirmininko Buzeko nebuvo leista sekmadienį <clears throat> Egipte. Negalėjome eiti per pagrindinės duris į susitikimo vietą, nes vyko demonstracija e, Arabų lygos e, jaunimo dėl padėties Jemenė. Ir žmonės reikalavo demokratijos, žmogaus teisų artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrika. Noriu paklausti pono, pono Mingarelį ir Kuperio, ar e, ar pareiškimas vakar paskelbtas dėl Bahreino atspindi nuoseklę ES poziciją, ar tai tik tai e, šalutinis produktas tų diskusijų, kurios dabar vyksta tarp valstybių narių. Ačiū. Panas Foksas dar užduos klausimą ir po to suteiksiu žodį Mingarė, pana Mingarėlį, kad atsakytų į klausimus. Ačiū pirmininkė. Noriu podium ekspertų nuomonę išgirsti. Aš pritariu kolegai, kuris tiksliau nepritariu e, teiginiams, kad Saudo Arabija vykdė invaziją, Bahreina, jos paėgos įžengė šalies vyriausybės kvietimu dėl Irano dalyvavimo Bahreino protestuose. Kaip jūs vertinate, ar e, tos demonstracijos buvo įtakotos e, iš išorės. Ačiū dabar. Prašau atsakyti į klausimus ir dabar norėčiau. Tunise ir Libijoje matėme Aldžeziros televizijos vaidmenį, kai iš tikrųjų jį e, pasisako už revoliuciją už visą tą reikalą. Aš noriu paklausyti, kiek Alžyros e, televizija nušvietė įvykius Bahreinė kadangi Al Jazeera transliuojama Katarė, kiek kaiminėse valstybėse buvo apie tai kalbama, ar ši televizija palaikė demonstrantų pusę, ar labiau buvo toks subalansuotas situacijos nušvietimas. Ir toliau, kai eina kalba apie tas pajėgas, kurios atvyko į Bahreiną prieš demonstrantus nukreiptus, tai buvo Saudo Arabijos ir Emiratų pajėgos bet ne Kataro e, pajėgos kuri prisijungia prie koalicijos, kur, vis tik tai, kuri um, į Libiją uh, veiksmus nukreipė. Right place. Um, uh, uh, perhaps I could just say two words to, to begin with. And that... Iš pradžių galbūt galėčiau pasakyti, kad gerai, kad Europos parlamentas analizuoja šią temą ir rimtai ją žiūri. Visi tai turėtume daryti. Nes e, aš Bahreinė buvau gana trumpai vyriausias įgaliotinės vardu. Nerima kėlė tai, kad labai greitai polarizuojasi visuomenė. Ir būtent, kad nėra dialogo klausantis dviejų pusių. Na, aš ten ir buvau e, pasiklausyti labiau, o ne aiškinti. Tai iš tikrųjų viena pusė sakė visai ką kitą negu kita. Kalbėdamas su tai žmonėmis, aš tikrai norėjau gražinti Bahreiną į normalią e, būseną, e, kuri iš tikrųjų taikinga ir E, maloni. Aišku, tarp bendruomenių tenai pastaruoju metu didėjo įtampa, tačiau pastaruoju metu įvykiai yra išskirtiniai, išimtiniai. O tai yra ir problemos dalis. Nes nesu įstikinęs, kad e, jie susijęs su viešos tvarkos klausimais anksčiau. Nelengva susitvarkyti su dėlėmis demonstracijomis, kuriuose gali pasireikšti smurtas, policijai nėra lengvai. Net geriausios vakarų šalise tai ne visada lengvai pasiekiama ir nelaimė įvyksta. Ir valdžios atstovai vienu metu iš tikrųjų atsiprašė dėl to, kad policija netinkamai elgėsi per vieną renginių. Jie supranta, kad nelaimių pavojus yra ir gali būti apgalėstautinų pasiekmių. Tačiau neteisinga sakyti, kad smurtas buvo vien tik tai iš valdžios pusės. Iš tikrųjų, kai kurie demonstra... demonstrantai demonstravo smurtą ir bent du policininkai iš tikrųjų žuvo. Taip pat smurtas pasireiškia ir iš ginkluotų grupuočių pusės, kurių niekas nekontroliuoja. To, todėl tokiame kontekste ne tai, kad nesiekiant spręsti ar siekti balanso, e, ministrų taryba vakar paprašęs nutraukti smurtą. Ne dėl to, kad yra tiesiog dvi pusės. Yra ir įvairių privačių pastangų tame regione kažką daryti. Nuvykau į Bahreiną beveik tiesiai iš Balkanų ir pamačiau labai panašių atspindžių to, kas yra vykę Balkanuose. Antra, ką reikia aiškiai suprasti, panas Foksas, paskutinis kalbėtojas, teisingai pasakė, kad Saudo Arabija ir Emyro, Emiratų e, kariškiai buvo pakviesti Bahreino valdžios. Manau, kad e, Kuveito e, pajėgų yra jūroje jų nesimato. Jie nedalyvavo nei tramdant maištą, mano, jų e, pareigos yra saugoti svarbiausius įrenginius. Tačiau tiek, kiek aš mačiau situaciją, jų iš tiesų nesimato. Todėl neteisinga toms pajėgoms priskirti didesnį vaidmenį, negu iš tikrųjų jos atlieka. Dėl Irano. Kaip paprastai tokių klausimų atveju, ne, sunku pasakyti, kokia ta pozicija yra. yra. Aš būčiau nustebintas, jeigu Iranas nebūtų, paste, ne, nebūtų pastebėjęs tam tikros galimybės ir jos ją nepasinaudojęs. Kita vertus, Aš nustepčiau, jeigu Iranas, Bahreinės turėtų didelę auditoriją, nes aš nemanau, kad kas nors daug žmonių Bahreine norėtų Irano stiliaus tvarkos. Didžiausia nerima man sukėlė tai, kad Žmonės, su kuriais kalbėjausi tiek vyriausybėje ir opozicijoje, aš matėsi noras grįžti prie dialogo. E, Crown Prince'o pasiūlymai, man atrodo, dar galioja. Tačiau jie jau nebėra pagrindinis darbo atvarkės klausimas, kai E, pasireiškia smarkiau smurtas gatvėse. Dabar yra tam tikra pauzė. Atrodo, situacija ir toliau išlieka rami. Ir atrodo, kad tai yra geriausias momentas pradėti dialogą. Bahreino valdymo prasme situacija buvo tapus beveik netoleruotina kolegai užtruko 3 valandas nuvažiuoti iš oro uosto į miestą. Jeigu žinote, kokio dydžio Bahreinas yra, tai turbūt e, įsivaizduojate, e, kaip atrodė viskas, nes tiesiog buvo užtverti keliai, tiesiog savavališkai ir valdžia iš tikrųjų buvo teisi siekdama gražinti tvarką ir ramybę, jie tai ir padarė. Bet tai yra teisinga, jeigu po to vyksta dialogas, o Crown Prince'o e, pasiūlymai yra gerbtini, tai yra puikus pagrindas abiem pusėms suartėti. Tačiau kol kas tai nevyksta ir tai turėtų kelti nerimą. Gal papildysiu porą žodžių dėl Irano vaidmens, ponia Foksai. Uh, Negali atmesti galimybės, kad Iranas nori pasinaudoti vienai par kitaip sudariusią situaciją, bet manau, kad būtų didelė klaida um, šių visų neramumų toje šalyje um, priežastis sieti su išorniais veiksmais. Aš manau, kad vis tik tai yra vidiniai klausimai. Aišku, yra galbūt tam tikrų mėginimų tai akivaizdu. Dėl um, to, ką, kokį kas matosi kitose regiono valstybėse. Nėra nei vienos arabų valstybės, kurios nebūtų vienai par kitaip palietę tie įvykiai. Tunisas, Egiptas, Libija, e, tie įvykiai, žinoma, palietė ir kitas valstybės. Kalbant apie kiekvienos šalies specifiką, reikia pasakyti, kad nacionalinė valdžia, net jeigu kai kuriuose e, valstybėse to regiono e, galbūt nesiekia labai kažkokių tai didelių demokratinių tikslų, vis tik tai e, turės daryti didelių reformų nebus įmanom atsilaikyti tiem poslikiam, poslinkiams, pokyčiams tame regione. Dėl dvigubų standartų be abejo reikia jų vengti ir, ir šiame regione taip pat. Uh, žinoma, lengviau galbūt ginti mūsų vertybės, kai eina kalba apie kažką, tai kas galbūt yra silpnesnės jėgos, su menkesniais ištekliais, nei su kažkokia nuo pozicija yra tokia stipri. Pane Brentner, ar čia tuos manifestantus reikėtų sulyginti su valdžios institucijomis, jų panaudojama jėga, tikrai, manyčiau, ne. Tiesiog buvo raginamos abi pusės susilaikyti nuo smurto, nuo jėgos panaudojimo, bet aišku, kai eina kalba apie tas dešimtis mirčių, tai negali demonstrantus sulyginti su valdžios institucijų jėga. Dabar dėl pono Fokso klausimo, ką kolega jau pasakė, papildyčiau, ar čia buvo tas pakvietimas. Uh, buvo pakvietimas e, pagal susitarimą, kuris yra sudarytas Persų įlankos arabų šalių bendradarbiavimo tarybos rėmose. Yra atitinkamas straipsnis, pagal kurį visos valstybės yra solidarius. Jeigu iškyla kažkoks tai pavojus vienai valstybei, tai reiškia, kad pavojus iškilo ir visoms kitoms. Tai yra kaip ir NATO sutarties penktasis straipsnis. Trumpai taip atsakyčiau. Šiuo konkrečiu atveju Bahreino valdžia gali argumentuoti. Aš tikrai aš nesistengiu pateisinti, e, kad tai to fakto, kad 2000 e, užsienio karių yra toje teritorijoje, tačiau juridinių požiūrį tai nėra invazija. Uh, Pone pirmininkė, į jūsų klausimą dėl Al Jazeeros aš tikrai negalėčiau atsakyti, kaip uh, Al Jazeera pristato Bahreino situaciją. Mes neturime delegacijos ten, neturime jokios informacijos dėja. O dėl Kataro pozicijos, uh, dėl jo dalyvavimo. Juk Kataras priklauso uh, Persų įlankos bendradarbiavimo tarybai. Kataras neatsiuntė nieko tačiau dalyvauja operacijose Libijoje. Na, man atrodo, tiesiog e, toms valstybėms um, teko pasidalyti užduotimis. Saudo Arabija ir Emiratai nusprendė dalyvauti Bahreinė, Kataras, matyt, nusprendė prisijungti prie e, Coalition of the Willing, e, taip vadinamosios. Franciska Brantner. Jei, jei leistumėt, aš dėl pono Kuperio pastabų norėčiau um, pakalbėti. Pono Mingarelio pastabos mane tikrai smarkiai nuramino, nes, na, iš tikrųjų, kalbate apie Bahreiną kaip apie taikę valstybę, o Tunisą irgi laikytume taikę valstybę, pavyzdžiui, sausio pradžioje, tarkim, kai buvo tokia situacija. Uh, žmonės bando pakeisti politinę situaciją. Ir, na, atsitinka nelaimingų atsitikimų. Ką tai reiškia? Tai tikrai ne, ne, nelaimingi atsitikimai, kai nekalba apie Saudo Arabijos, tarkim, paėgas. Jūs labai jokingai pristatote situaciją. Turime per dešimtis mirčių, jūs sakote, gal pora policininkų žuvo ir karinės pajėgos ateina prieš civilius Ir jūs sakote, na, nelaiminiai atsitikimai gali pasitaikyti, tarkim, ir Prancūzijoje, ir Vokietijoje. Na, bet į, kuomet Vokietijoje vyksta masinės demonstracijos, iš Prancūzijos neteina kariuomenė ir nešaudo juk taikius demonstrantus. Taigi, apie ką jūs kalbate, čia kokie, kokiais matmenimis viską matuojate, mane tai gazdina. Uh, Vilimėje. Vilimėje. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Kuperį, jūsų teikiama informacija patvirtina, kad e, mes nelaikomi arabų šalise patikimais partneriais. Arabų pasaulio atžvilgių mes laikomės dvigubų standartų ir jūs e, neaprašėte tinkamai Saudo Arabijos režimo ar Bahreino režimo tarpusio santykių. Saudo Arabijos režimas yra feodalinis, nedemokratinis, diktatūrinis, o Bahreino valdžia kokia yra. Taigi reikėtų taikyti tos pačius kriterijus prieš pradedant veikti. <clears throat> ir lygiai taip pat tiksliai ir tikslingai elgtis tiek Bahreino ir Saudo Arabijos atžvilgių, kaip ir Libijos atžvilgių to tarpu. Jūsų, jūsų pasisakymų mes to negirdime tikroji padėtis yra tokia, kad jungtinių tautų e, e, žmogaus teisų taryba teigia, kad yra 150 žmonių dingusių be žinios, buvo užpulta ligoninė ir sulaikyti netgi gydytojai suimti. Reikia aiškiai pasakyti, gana e, liepti aiškiai Saudarabijai pasitraukti iš Bahreino, reikia padaryti galą šiam e, feudaliniam režimui, e, siekiant, kad būtų pradedama derma elgtis su moterimis, Aš nesakau, kad reikia įsiveršti į Bahreiną ar Saudo Arabiją, aš nepasisakiau taip pat ir už karinę operaciją Libijoje, bet reikia pradėti imtis veiksmų, e, griežtai pasmerkti šios du režimus, kurie negerbė žmogaus teisų, nei negerbė tarptautinis teisės. Pana Tenakui žodis. Man tikrai patiko ši gyva diskusija, manau, kad e, užsienio reikalų politiką, kartais pasiekia neįmanomų dalykų ir galbūt galėsime atstatyti tvarką teisingumą e, Libijoje. Tačiau e, e, persijunka šalise dėl suprantamų priežasčių to nebus įmanoma pasiekti. Nežinau, ar tyčia, ne, netyčia jūs ne E, sureagavote į e, tam tikras revanšistinės tendencijas iš Irano kylančias Bahreino atžvilgiu. Ar galite mus patikinti, kad Bahreino teritorinis vientisumas bus apsaugotas visomis įmanomomis priemonėmis, taip kaip nustatyta tarptautinės teisės, nes e, girdėjau tokių tam tikrų gandų apie tai, kad Iranas gali Bahreino atžvilgiu imtis aktyvesnių veiksmų. Prieš atsakant norėčiau dar suteikti žodį Grigorui Terį, kuris yra taip pat mūsų počių salėje, kuris atstovauja Tarptautiniai žmogaus teisų federacijai. Pone, ponė Nibler ką tik mums minėjo, kad e, ponas Nabilė Ražap, e, žmogaus teisų centro Bahreine vadovas, buvo suimtas. Ar galėtumėte patvirtinti šią informaciją? Ačiū, ponė. Galiu patvirtinti, kad žmogaus teisų centro vadovas Bahreinė mm, buvo sekmadienį suimtas kaip ir ES tarpininkas, tačiau e, taip pat buvo atžvilgiu taikomas e, fizinis ir psichologinis smurtas, buvo sumuštas, jam buvo grasinama išprievartauti. Ir e, tokie veiksmai yra taikomi žmogaus teisų gynėjų atžvilgių e, pakankamai plačių mastų. Šimtas žmonių yra dingę be žinios, e, suimti gydytojai, <clears throat> todėl civiliai gyventojai baiminasi vykti į ligoninės, apsilankyti pas gydytojus, nes bijo, kad tai taip, pas, taip pat bus arba kad nebūtų suimti. Bahreino atžvilgių e, e, tarybos patvirtintos išvados mums kelia nerima, nes e, juose nesmerkiam, nepasmerkiamas smurtas žmogaus teisų gynėjų atžvilgių ir nieko nekalbama apskaitai apie žmogaus teisų gynėjų ypatingąją padėtį. Noriu kaip jūsų dėmesį ne tik į <clears throat> demonstrantų ir e, valdžios tarpusio santykius, tačiau taip pat ir į žmogaus teisų padėtį šioje šalyje. Monsieur Mingarelli, Monsieur Cooper. Pone Mingarelli, pone Cooper, prašom. Cooper. Um, Panas Kuper, pirmą. Aš noriu pasakyti, kad sutinku su tais, kurie sakė, kad labai svarbu, jog ligoninės veiktų tinkamai ir normaliai. Kai aš sakiau, kad girdėjau įvairių pasakojimų iš dviejų pusių apie tai, kas įvyko, tai ligoninė buvo vienas tas pavyzdys, dėl kurios yra dvi nuomonės. Aš negaliu spręsti, kas yra tiesa, kokia yra tiesa. Tačiau netiesa yra tai, kad Saudo Arabijos pajėgos turėjo ką nors bendro su e, demonstracijų strapdymu. Jie kareivinėse ir yra pakviesti Bahreino vyriausybės. Tiesa yra taip pat tai, kad mirčių yra iš abiejų pusių. Smurtas panaudotas prieš abi bendruomenės. Atsiprašau, kad ne, negaliu, neįsiminiau jūsų pavardės, tačiau aš sutinku, kad elgesys, kaip jūs čia salėje sakėte, kai vienas iš asmenų buvo areštuotas, sekmadienį yra nepriimtinas. Aš bijau, kad pamiršau pono Tenoko klausimą, nes ko gero nežinau atsakymą į tą klausimą. Tačiau paskutinė klausimo dalis dėl Bahreino surinteto kaip nepriklausomos valstybės principo. Tai akivaizdu, kad taip yra. Irano vyriausybė kažką pasakė Tačiau, man atrodo, tai buvo pasakyta Madžiso pirmininko, kad Bahreinas galėtų tapti 13 provincija. Nežinau, kaip, kiek rimtai reikia vertinti tokius pasisakymus. Tačiau Irano skirtingi atstovai sako kartais skirtingus dalykus. Tačiau pagrindinis klausimas, prie kurio norėčiau grįžti, tai yra problema, kurią galima ir reikia išspręsti. Ir tik tai uh, per darybas tarp dviejų pusių, remiantis pasiūlymais, kuriuos pateikė Crown Princess. Ačiū prie, prieš suteikiant žodį. Pana Mingarelė, dar matau, kad yra panas Brokas, kuris nori paklausti. Pirmininkė, Noriu paklausti apie Bahreiną, tačiau šiandien po pietų gavau išsame ataskaitą apie padėtį Jemenę, kur sistemingai prezidento atstovai šaudo į demonstruotojus, snaiperiai tikslingai šaudo, taikosi į galvas, netgi 13 metų e, vaikai yra gabenami ligoninės. Ar komisija ir išorės veiksmų tarnyba ketina imtis konkrečių veiksmų, nes po truputį aš jau nebepaigiu atskirti įvykių Jemenė nuo įvykių Libijoje. Oui, Madame Brantner, puis après, on donne la parole à Monsieur Mingerelli. Pone Brantner, po to žodžiu, ponė Mingerelli. Ponas Brokas teisingai paminėjo, kad 15 milijonų eurų skiriame stabilumui užtikrinti. Jemenė norėčiau paklausti, kas bus daroma su šiais pinigais, ar jie bus skiriami ar ne. Pas Mingarelį, dėl Jemeno, panas Brokas teisingai pasakė, kad jau kel, per tas keliolika savaičių yra dešimtis žuvusių. Taip pat Papildomas sunkumas yra tai, kad yra didelis skurdas, nežiūrint, nu, kai, kai, kai mes kalbame bendrai apie valstybės situaciją ir prezidentas Elė nesugeba pradėti dialogo su savo gyventojais. Vakar atsirado ir naujų dar faktų trys general, generolai iš svarbiausių šalyje mm, nusisuko nuo e, prezidento ir perėjo į e, priešingą pusę, į opoziciją. Ir genčių vadai taip pat kai kurie pasisako už e, būtent tą oponuojančią pusę. Prezidentas Salė buvo surinkęs visą vyriausybę savaitgalį ir Štai šiandien daug kas iš jos sąjungininkų perbėga į, į kitą pusę. Man atrodo, kad na, situacija tikrai keisis, nes neįsivaizduoju, kaip prezidentas gali toliau išlaikyti tokią situaciją, turint omenyje, kad dalis armijos, dalis vadų, dalis mm, genčių vadų, dalis jo vyriausybės mm, narių pereina į kitą pusę, bet to Šiaurėje yra Uti mažuma, kuri iš esmės tikrai e, kariauja ir toliau yra pietus, kurie nori atsiskirti, jaunimas išsako savo nepasitenkinimą ir nevilti įvairiais būdais. Na ir Jemenė, man atrodo, kad galbūt tai nėra e, pagrindinis sunkumas, tačiau vis tiek problema e, tai yra, kad uh, Na, e, ten yra teroristinių organizacijų dar kai kur e, vietovės tokios kišenės ir ką daryti, na, dažnai yra įvairiose posėdžiuose daromos deklaracijos, išvados, uh, Ir vyriausiosios įgaliotinės buvo pareiškimas, kurio buvo smerkiamas smurtas e, demonstrantų atžvilgių, mm, buvo raginamas pradėti nacionalinis dialogas, raginama buvo parengti planą tam ir užsienio reikalų ministrų taryboje buvo būtent pasmerktas smurtas ir paraginta perėti prie dialogo ir vakar taryboje buvo paprašyta mūsų peržiūrėti politiką dėl Jemeno taip pat. Viena vertus turime turėti omenyje bendradarbiavimo sutarimą, kurį vis atnaujiname, ir taip pat yra pagalbos programa. Čia atsakau poniai Brantner, kad pagalbos priemonė būtent yra skirta tam, kad padėtumėm gyventojams. Be abejo, reikia saugumo sektoriaus reformų, tačiau galiu Jūs patikinti, kad e, atidžiai analizuojant matysime, kad esmė yra kokia, kad tai yra pagalba kovoti su terorizmu. Praeitų metų uh, Londono sutikimas, toliau e, reikia turėti New Yorko e, rugsėjo mėnesį vykstančią generalinę asamblėją jungtinių tautų, taigi tarptautinė bendruomenė turi parengti realią strategiją tiems klausimams spręsti. Ir čia be abejo reikia galvoti apie saugumo sektoriaus e, sprendimus ir jeigu pažvelgtumėm iš arti, apie ką eina kalba, kad būtent tokia būtų pagalba. Tai tiek pirmininkė dėl Bahreino, ką mes galėtumėm padaryti geriau. Tai aišku, reikia atidžiai toliau stebėti situaciją kad gautumėm gerą informaciją, kadangi kad neturime delegacijų vietoje, tai informacija yra problematiškas dalykas, aišku. Toliau priemonės turi būti tinkamai pamatuotos, nes, aišku, rizika yra nuolatinė. Uh, reikia mm, į tą pačią krūvą nesudėti ir manifestantų, ir valdžios struktūrų. Um, Europos Sąjunga uh, turėtų suvaidinti tarpininko vaidmenį, jeigu įmanoma, nes uh, norint, kad įvyktų dialogas, be abejo reikės kažkokios išornės veiklos jėgos, kažkokio išornio elemento, kas tarpininkautų, jeigu, aišku, Bahreinas to pageidautų, turint omenyje, aišku, visas tas sąlygas, visas tinkamas struktūras, galbūt ES galėtų suvaidinti tarpininko vaidmenį. Bien, je, je vous remercie. La... Kągi, norėčiau padėkoti visiems. Posėdis baigtas. À quelle heure Ah Išplėstinio biuro posėdis 18.30.